Euh, bonjour, chers collègues, nous allons commencer. Labadiena, gerbėjom kolegos, mes tęsime darbą. Šiandien mes turime klausimus, bendrus klausimus. Tai yra du komitetai, Krim ir Lybė, dalyvauja kartu ir tema yra Europos struktūrų institucijų pristaikymas prie siekiant kovoti su organizuotų nusikalstumumu, korupcija ir pinigų plovimu. Mūsų E, diskusijose, mūsų pokalbėje. E, e, šita dalis mūsų susitikimo vadinasi stiprinti Europos Sąjungos teisinę bazę ir teisinį bendradarbiavimą. Mes susitiksime su pane Vivian Rading, kuri yra teisingumo pagrindinių teisų ir Europos pilietybės komisarė Labadiena, ponė komisarė, sveika atvykusi į mūsų susitikimą ir aš e, siūlyčiau mūsų diskusiją suskirstyti taip. Mano kolega, e, ponas Giliara, e, atvyks už keletą minučių ir jis pateiks, 30, pirmiausia bus ponas Reding prezentacija 30 minučių, paskui e, klausimus užduos tie nariai, kurie paprašė žodžio, paskui e, politinių frakcijų atstovai iš abiejų e, komitetų Libė ir Krim. Ir kiekvienam laikas yra skirtas dvi minutės. O po to ponė komisarė atsakys į jūsų klausimus. Turiu pasakyti, kad ponė Reding turi vieną valandą. Tai yra kalbai ir atsakymus į klausimus. O paskui E, paskui bus e, antra klausimų dalis. O paskui mūsų viešne atsakys į likusius klausimus ir tada persim prie antros ir trečiosios dalies. Taigi, ponė komisarė, aš jums suteikiu žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, Gerbdami. Nariai, jūs žinote, kad kas vyksta Europoje, žinote, kad organizuotas nusikaltimas keičiasi jis tampa įvairesnis, įvairi, atsiranda įvairios grupuotės, keičiasi metodai ir keičiasi poveikis visuomeniai. Neseniai surengtas Europolo vertinimas patvirtina, kad organizuotos grupės yra labai lankščios ir jos veikia įvairiose teisės sistemose ir jos veikia įvairiose nusikalstamuose sektoriuose. Mums susirūpinimą kelia, kad tikrai reikia kovoti su e, nusikalstamumu, su korupcija, pinigų plovimu. Bet tam, kad šita kova būtų veiksminga, reikia įvairia pusio požiūrio. Ir čia būčiamoji teisė yra ypat, turi ypatingą vaidmenį. Ji turėtų ginti mūsų e, bendras vertybės ir turėtų užtikrinti kad rimti baudžiamieji nusižengimai, nusikaltimai, kurie pažeidžia šitas vertybės ir apibrėžiami ištirti ir e, už juos yra nubausta. Ne vien tik tai valstybėse narėse, bet e, visoje Europoje. Kovoti su rimtais finansiniais ir ekonominiais nusikaltimais, kai jų pobūdis yra tarp valstybinis, tai yra pabrėžiama netgi Lisabono sutartyje. Tačiau šimt šimtai tūkstančių milijonų eurų um, Europos pinigų Europos mokesčių mokėtojų pinigų patenka į net, net tas kišenės, kurias reikia dėl nusikalstamos veiklos. Sukčiavimas Europos Sąjungoje taip pat tampa vis sudėtingesnis ir gudresnis. Ir uh, vykdami sandariai pagal įvairias teisinės sistemas ir galiausiai čia ne vien tik tai ES nukenčia nuo tokių, nuo tokių e, nusikaltimų apskritai, bet taip pat ir piliečiai ir bendrovės nukenčia nuo nusik, tokių sukčių ir nusikaltelių. Todėl reikia imtis veiksmų ir komisija jau ėmėsi žygių. Pirmiausia, aš norėčiau kalbėti apie kovos su sukčiavimo direktyvą. Mūsų požiūris yra integruotas. Mes norime kovoti su sukčiavimu Europos Sąjungoje. Mes norim sustiprinti teisinę bazę, o iš kitos pusės mes norime stiprinti e, piliečių pasitikėjimą, kad mokesčių mokėtojų pinigai bus apsaugoti nuo sukčių ir nuo korupcijos. Žinote, čia yra problemų. Daugiau negu 90 procentų ES biudžeto yra valdomas nacionalinių institucijų. Ir kaip e, žinome, dažniausiai sukčiaujama yra nacionalinių lygmenių, kur ES finansinė apsauga e, yra skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Taigi reikia įveikti šitą susiskaldimą ir užtikrinti, kad Europos pinigai, kurie yra investuojami, nesvarbu kurioje valstybėje narėje, yra traktuojami, jie yra tvarkomi taip pat ir jie yra saugomi nuo nusikaltelių ir nusukčių. Aš asmeniškai pasakiau, jokios tolerancijos kaip rašyt ant mano, mano vėliavos. 2012 metų birželį aš pasiūliu direktyvą dėl ES interesų apsaugos būčiamoje teisėje ir tai buvo įmanoma padaryti dėl Lisabono sutarties, kur yra pagrindas, tam, kad Europos baudžiamoji teisė kovoti su nelegalia veikla, kuri kenkia ES e, ekonominėms interesams. Tai yra bendras sprendimų prieimimo e, įgaliojimai parlamentui ir parlamentas turi veikti veikti ir imti spręsti esminės klausimus tam, kad būtų e, pasinaudota, vis iki galo pasinaudota suvertimis. Taigi dabar jau praėjo šeši mėnesiai ir jau šeši mėnesiai, kai yra pasiūlymas pateiktas parlamentui. Ir būtų gerai, jeigu parlamentas galėtų e, sparčiau nagrinėti, analizuoti šitą dokumentą. E, Sudartis tai yra teisinis pagrindas imtis e, priemonių tiek administracinių, tiek baudžiamųjų veiksmų ir tai leidžia, kad būtų vieninga apsauga visose valstybėse narėse. Taigi tai, kas yra parašyta šiame, šiame projekte, šiame pasiūlyme. Pirmiausia, mes e, pateikiama bendras apibrieštis, kokie yra nusikaltimai ES biudžetui. Tai užtikrinta kad e, būdžiamoji teisė vienodai gina ES interesus visoje ES. E, kai yra pažydžiama viešųjų pirkimų procedūra, tai taip pat laikoma sukčiavimu ir tai yra numatyta, kad tai e, laikoma nusikaltimu kai kuriuose valstybėse narėse, o kitose valstybėse nusikaltimu tai nereikal, nelaikoma. Taigi patikė bendras apibrieštis, mes užtikrinsim vieningą E, apsaugą Europos Sąjungoje ir e, tiesiog užkirsime kelią, neleisime nusikaltelėms pasinaudoti e, teisinėmis progomis. Žinome, žinom, nusikalteliai žino išmano teisę ir jie renkasi tos tas rytis, kur jų jiems daryti nusikaltimus niekas nesukliudys. Dabar Dar kita užduotis yra minimalios bausmės. Kai kurios valstybės turi minimalias bausmės, minimalias sankcijas, o kai kuriuose valstybės narėse tai nenumatyta. Ir čia e, nusikaltelių organizacijos randa tiesiog tokį, tok, tok, tokį saugią aplinką vykdyti savo veiklą kai kuriuose valstybėse narise. Aš siūlyčiau e, minimali, minimalę bausmę, šešių mėnesių kalėjimo bausmę už e, atitinkamus nusikaltimus, kai yra padaryta ženkli žala ES biudžetui arba e, jeigu nu, jeigu tikrai yra didelis praturtėjimas, nusikaltėlis praturtėja. Ir tai bus prevencija, tų vadinam baltųjų apykaklių nusikaltimų ir sukčiavimo nusikaltimų prevencija. Valstybės narės galės taikyti e, vienodas taisyklės dėl, dėl terminų, dėl laiko, dėl senaties už nusikaltamas veiklas. Pavyzdžiui, tas laikotarpis, kuriam praėjus jūs nebegalite vykdyti būčiamojo persekėjimo, nes daug e, nusikaltelių leidžia, kad E, laikrodis tik sėtų ir e, nori tiesiog laikosi atidėliojimo taktikos, kad išsisuktume bausmės. Šito kovos su sukčiavimo direktyva yra labai e, svarbus teisinis aktas, kuris padės veiksmingai ginti ES finansinius interesus. Projektas dabar jau yra svarstomas taryboje nuo praėjusios vasaros. Aš kliaujuosi Europos parlamentu ir tikiuosi, kad jis pradės dirbti ties šituo tekstu irgi ir tikrai labai prašau šiame komitete, kad pranešėjas būtų paskirtas tam, kad būtų pradėt, jau galima pradėti darbą. Norėčiau pasakyti štai ką. E, nusikaltėliai neturi jokios, pareigo, jokios pagarbos institucijoms. Joms tai nerūpi. Antras dalykas. Reikia, kad Europos Sąjunga skatintų institucijų dimenciją. E, ir čia aš paskelbiau e, neseniai susitikime ir klausime ir aš vėlgi pateiksiu parlamente savo projektą per ateinančius keletą mėnesių. Europos, dabar kalbu apie Europos prokuroro postą. Ir e, skaičiai, e, kokie, kokie yra padaryti nusikaltimai prieš Europos Sąjungos biudžetą, skiriasi vienoje valstybėje norėjai kitoj, ir kitose valstybėse norėse nuo 19 iki 90 procentų. Tai vėlgi yra e, na, didžiulė įvairovė ir taip ir taip. Ir to priežastis yra tai, kad nacionalinės institucijos, jos tik vienas e, kovoja su šitais nusikaltimais prieš ES biudžetą, tai yra nusikaltimai mūsų bendram biudžetui. Europos institucijos, pavyzdžiui, Europolas, Eurojust gali padėti, gali koordinuoti, e, vykdant tarp valstybinius tyrimus ir persikėjimą, bet jie negali nei pradėti, nei nukreipti tyrimo. Negali vadovauti tyrimui. Tokia situacija turi būti pakeista. Paprasčiausiai reikia pasinaudoti Lisabono sutartimi, ypač jos 86 straipsnių, kuris numato, kad bus įsteigta Europos prokuroro pozicija, kurios tikslas yra tirti e, ir bausti tuos, kurie kenkia ES biudžetui. Mes darome didelę pažangą, mes vykdom pasirengimą ir konsultacijas. Pasiūlymas, kaip sakiau, jau šią vasarą, nuo šios vasaros yra m, mm, tiesiog patikta, padėtas ant stalo. Ir mes tikrai siekėme ginti ES finansinius interesus. Dabar kokie bus to posto šitos pozicijos pagrindiniai prožai pagal mm, sutartį EPPO yra m, mm, skirtas iš euro, eurojus. Tai reikia užtikrinti stiprius glaudžius ryšius tarp EPPO ir e, Eurojust tai turėtų būti e, operatyviniai e, funkciniai ir administraciniai ryšiai. Mes numanome, kad bus e, integruota, bet decentralizuota sistema. Integruota reiškia, kad EP bus europinė institucija, o decentralizuota reiškia, kad EP bus, nepriklaus, bus operatyvinė prasme E, susijęs su valstybinėmis narėmis. Taigi jie tiesiogiai e, vykdys persekiojimą ir e, baus už nusikaltimus visoje ES teritorijoje, už nusikaltimus, kurie yra padaryti ES biudžetui, kartu ranka rankon su nacionalinėmis teisėjai saugos ir teisės institucijomis. Tam, kad tai vyktų, mes turim užtikrinti glaudžius ryšius tarp EP ir nacionalinių institucijų taip, kad nebūtų duble, darbo dubliavimo, nebūtų sutapimo, persidengimo. EP turi autonominę galę vykdyti tyrimą ir būčiamą į persikojimą, bet reikia e, saugiklių, kurie gintų jos nepriklausomumą. Nepriklausomumą tiek nuo ES institucijų, tiek nuo nacionalinių valdžios įstaigų. Ir šitas e, šitas ne, nepriklausomumas būtent ir užtikrinta jo veiksm, veiksmingumą. Iš kitos pusės reikia garantuoti ir jo atskaito, atskaitomumą. Europos parlamentas ir taryba turėtų vertinti bendrą EP veiklą. EP operatyvinė nepriklausomybė taip pat turi būti garantuota, kai vykdomi tyrimai, aišku, bus griežtai kontroliuojami. Ir dar labai svarbi, EP turėtų atitinkamą struktūrą tam, kad būtų ginta, ginamas saugomas ES biudžetas ir būtų be didelių kaštų. Mes tiesiog turim tinkamai kovoti su sukčiavimo ir tam per daug neišleisti pinigų. Taigi EP turės pridėtinę vertę tam, kad užtikrins tinkamą persekiojimo tyrimo tik ciklą. Ir šitas ciklas jau pradeda egzistuoti dabar, bet, dab, bet jis yra dabar silpnas susiskaldytas. Taigi Europos um, prokuroras užtikrins veiksmų vieningumą ir testimnumą visoje ES teritorijoje. E, su tuo yra susiję ir, kaip sakiau, aš kaip citavau e, sutarties straipsnį, su tuo yra susijęs bendradarbiavimas tarp Eurojust ir EP. Pasiūlymas įsteigti EP bus pateiktas kartu su reformos pasiūlymų. Tai yra pasiūlymas reformuoti Eurojust. Tai yra dar viena gairė mūsų integruotame požiūrėje. Tai reformuoti Eurojust reiškia, kad tai pakeičia tiek institucinius, tiek praktinius ryšius tarp Eurojust ir EP. Kadangi e, Euročius tikrai vystosi ir, ir plečiasi. Tai, kas prasidėjo 2000 metais, tai buvo tik tai prokuroro palų stalo susitikimas. Bet po keletų metų tai tikrai tapo labai svarbiu, m, svarbiu e, asmeniu, svarbiu žaidėjų teisingumo srityje. Ir dabar tiesiog sunku įsivaizduoti teisingumo sistemą be Euročias. Per pastarosius metų, e, pastarosius keletą metų Euročias tikrai padėjo išaiškinti daugybę tarp valstybinių nusikaltimų, taip pat tarp jų organizuotas nusikaltamumas, korupcija, pinigų plovimas, vienas skaičius. 2011 metais Eurojust College buvo vykdė 204 koordinavimo susitikimus ir vykdė e, turėjo darbą, atliko 20, apie 30 bendros tyrimo komandos. Tačiau reikia nepamiršti, kad pažanga yra galima ir reikalinga ir aš manau, kad atėjo laikas parengti Eurojust e, naujam e, bendarbiavimo dešimtmečiui, modernizuoti teisinę sąrangą, nukreipti jo struktūras ir veikimą ir tam, kad jis būtų daugiau, labiau skaidrus ir labiau skaitingas, kadangi tai taip pat yra vienas iš sutarties Lisabonos sutarties reikalavimų. Kaip žinote, Eurožas buvo sukurtas kaip trečiasis ramstis dar tais laikais, prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai ir mes turim užtikrinti, kad šita institucija taps demokratiškesnė, skaidresnė, kaip reikalauja Lisabono sutartis ir ypač nubrėžti, koks yra vai, Europos parlamento vaidmo vertinant Eurojust veiklą. Tai vėlgi grįžtam atgal visą laiką, nes mes turim atsižvelgti į visus naujus pasiūlymus, kurie yra pateikti. O Eurojust taip pat turėtų e, tapti veiksmingesniu, tai yra sumažinti administracinį jo darbuotojų darbą ir leisti jiems susitelkti tiesiog, jų tiesioginių darbą pagrindinėmis užduotimis, kurių kurio esmė yra kovoti su sunkiais nusikaltimais. Tai yra e, nurodyti įvesti tokią priemonę, kuri užtikrins geresnę administracinę ir operatyvinę funkciją, funkcijas e, tam, kad būtų supaprastintos e, galios, kad būtų aišku apibrieštos nacionalinių valstybių galios ir mandatai. Ir e, reforma tiesiog supaprastins teisinę sąrangą ir vieningas reguliavimas bus taikomas visose valstybėse narėse ir bus išvengta iš šių dienų teisinės sąrangos sudėtingumu. Reikia integruoto požiūrį tam, kad galėtume komuoti su skčiavimu Europos Sąjungoje, tai jūs žinote. Ta aš mėginu daryti, e, parengdama ir pateikdama e, kaip e, teisingumo reikalų komisarė ir pagal naują mandatą, pagal E, nu, nu, naujus įgaliojimus, kaip atsakinga už, už baudžiamusius nusikaltimus. Taigi aš pateikiu pasiūlymus ir noriu, kad šitie pasiūlymai tiesiog padėtų geriau, bet jie tai gauti naują pagreitį, kovojant su nusikaltimais ir sukčiavimu Europos Sąjungoje. Dėkuoju, ponė komisarė, ponė Giler. Jūs norėtumėte tarti keletą žodžių? Thank you. Na, iš tiesų neturiu nedaug ką pasakyti, aš tiesiog e, klausiausi šio e, pranešimo, e, kokios perspektyvos yra susijęjant Eurojustą, Europolą ir nacionalinės teisėsaugos institucijas, siekiant nustatyti tam tikrą perspektyvą būsimai, būsimam bendradarbiavimui teisėsaugos institucijų baudžiamosios e, teisės rytyje. Taigi, bet kokiu atveju mes sveikiname tą iniciatyvą sukurti Europos prokuratūrą. Taip mes pasieksime tikslus, kurie buvo nustatyti e, sutarties dėl ES veikimo 86 straipsnėje. Mūsų laukia daugybė iššūkių, kurie yra neįveikiami atskiroms valstybėms narėms. Todėl mes turime bendradarbiauti. Ir mūsų laukia dar pakankamai daug darbo, užbaigiant tas iniciatyvas, kurias buvo iškeltos komisijos, siekiant parengti direktyvą kuria būtų ginami ES finansiniai interesai. Nes dabar mes esame atsidūrę tokioje situacijoje, kur nelabai aišku, kas ką nuveiks, taigi Jūri, Lyba ir Kont komitetai. Būtent nagrinėja šį klausimą ir Jūri, ir Lyba komitetai. Iš tiesų dabar kaip tik tai pareiškia savo nuomonę, bet kokią atveju Konstitucinio reikalų komitetas turės pateikti ir savo nuomonę šio klausimu. Tačiau yra tam tikro abejonių. Nes jeigu mes e, neišspręsime dabartinių problemų, kurios e, kelia grėsmę e, mūsų institucijoms ir mūsų instituciniai sąrangai, nes gali būti blokuojama jų veikla, tada bus išsiųstas labai neigiamas signalas mūsų šalių visuomenėms. Aš manau, kad žmonės tikisi, kad Europos e, e, parlamentas kaip tik sieks skatinti bendradarbiavimą tai, e, teisės reikalų srityje. Ir mes turime užtikrinti, kad Europos parlamentas įrodytų, kad yra įsipareigojęs renkti teisės aktus, kuris būtų kovojama prieš nusikaltimus. Taigi aš manau, kad mes turėtume žengti e, ryštingesnį žingsnį į priekį, gindami ES e, finansinius interesus ir iškelti iniciatyvą, e, būtent kuri <clears throat> šioje srityje būtų gyveninta ir užbaigta. Aš esu Libė komiteto e, pranešėjas e, e, būtent ES finansinių interesų apsaugos srityje. Aš bendradarbiausiu abiem kitais komitetais. Atsižvelgdamas į tas mm, taisyklės, kurios nustatytos pagal 49 straipsnį. Ir aš įstikinęs, kad komisija dėl to užbaigs šį darbą Gerbim kolegos, klausimas, mes turim tik tai pusvalandį ir ponios komisarės atsakė mums, o dabar sutikžu poniai Matiju, prašom. Merci, madame la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbim komisarė, gerbimieji. Tikrai labai malonu Jūs matyti dar mūsų, ponė komisarė. Ir parlamentas daro viską, ką gali kovoja su korupcija ir sukčiavimu visoje Europos Sąjungoje, bet e, kartais tai susiję ir su trečiosiomis šalimis. Ir dėl, visų pirma, dėl šios priežasties, kad yra Krim komitetas ir Libė komitetas, kuris norėjo sukurti šitą e, specialią, specialią grupę Būtent dėl to jūs atvykote pas mus. Mes tikrai e, džiugiamės jūsų direktyvos projektų pasiūlymų, tai yra kovos su pinigų plovimų direktyva. Aš visiškai e, e, sutinku su tuo, kad teigia pirmininkas Agijar, su to tiesiog blokavimu, kas dabar vyksta. Reikia tiesiog atblokuoti šitą sistemą ir tikrai būtų labai malonu, kad mes galėtume procese dalyvauti kai dėl jūsų pasiūlymo dėl Europos prokurorų institucijos. Žinome, mes laukiam jūsų pasiūlymo ir aš nežinau, ar jūs jau žinote datą, tikstą datą, kada galite pasakyti, kada bus parengtas e, komisijos pasiūlymas, nes mes tikrai laukiam šito pasiūlymo. Aš e, manau, kad jis jau dabar yra rengiamas ir mes tikrai jį labai palankiai priimsim, kadangi korupcija e, Europos Sąjungoje, na, tikrai mums kelia labai didelį nerimą ir mes tikrai dirbame Krim komitete ir buvo susitikimus su Europolu, su susitikimus su ekspertais, kurie atvykdavo čia ir mums aiškindavo mums, pasakojo apie, apie savo darbą ir daugybę ekspertų, kurie mums daug ką pasakojo, mums tikrai nu, nubrėžė vaizdą, koks, kokia yra korupcija, koks jos dydis. Ir yra įvairių valstybėse narise yra netgi matija, kur veikia kai kuriuose yra e, valstybėse narėse. Aišku, yra ir išorės, trečių šalių mafija, ir tarp valstybiniai nusikaltimai ir taip toliau ir taip toliau. Tai tikrai e, kelia nerima tokie dalykai, tokie skaičiai ir jūs kaip e, komisarė, jūs galite tikrai mums pateikti kitą pasiūlymą. Parlamento ir tarybos skaidimo yra taip pat labai svarbus, mes tikrai laukiame dar vieno pasiūlymo ir taip pat tikslesnių pasiūlymų, aišku, laukiam direktyvos pasiūlymą. S'il vous plaît. Uh, thank you very much. Very interesting and clear. Ačiū už uh, jūsų aišku ir įdomų uh, pranešimą, uh, ponia komisijos narė. Iš tikrųjų, aš buvau patrasintas jūsų pranešimo. Iš tikrųjų, jūs kaip tik tai ir nutapėte mums tą paveikslą, kuris mūsų laukia būtent ateityje. Tačiau bet kokiu atveju mes dabar kaip tik tai susidarėme su nacionalinė policija, su nacionaliniais teismais ir teismų institucija, kur, kur kyla daugiausia kliūčių. Ar jūs nematote tokių galimybių sukurti Europos baudžiamosios teisės nuostatų ar Europos institucijų? Pone Dejong. <clears throat> Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat uh, norėčiau padėkoti komisijai už uh, šį pranešimą. Aš prieš metus e, e, rengiau pranešimą Europos parlamentui dėl ES e, strategijos rengiant baudžiamąją teisę. Ir iškėliau kelis principus. Taigi mes turime būti atsargus su Europos baudžiamąją teisę, nes turime remtis daugiausia faktais ir poreikiu. Ar iš tiesų yra tarptautinis elementas, pavyzdžiui, tuose baudžiamoje teisėje. Ir aš iš tikrųjų išklausiau su įdomumu apie tuos saugius prieglapšius nusikaltėliams. Nes aš skaičiau komisijos komunikatą apie baudžiamąją teisę, tačiau iki šiol aš nemačiau jokių įrodymų, kad, sakykime, ES nusikaltėliai rinktųsi atskiras valstybės, darydami savo nusikaltimus, kur būtų lengviau vykdyti nusikaltimus. Ar jūs turite tokių įrodymų arba ataskaitų, kurie rodo, kad nusikalteliai kaip tik tai ir ieško tokių valstybių, kur bausmės yra švelnesnės? Ar jūs, ar jūs atskiriate tokiu atveju tam, uh, nusikaltimų pobūdžius, sakykime, e, skirtingose valstybėse narėse? Galbūt valstybės narės norėtų suderinti baudžiamąją teisę, Tačiau bet kokiu atveju jūs e, nenaudojate tokio argumento, kad jos nori. Norėčiau e, bet kokio pobūdžio informacijos šio klausimu. Kitas dalykas, aš manau, kad netgi jisai dar yra įdomesnis. E, pranešime, kurį parlamentas priėmė, buvo iškelta nemažai horizontalaus pobūdžio klausimų dėl baudžiamosios teisės. Taip pat ten ir atsispindi elementai jūsų pasiūlymo. Taigi, pavyzdžiui, minimalios bausmės arba minimalios sankcijos tai taip pat yra minimumos. Žinoma, jūs, galima, nustatyti, jūs galite nustatyti tokias bausmės, tačiau tik tai viena, e, vienam nusikaltimui, vieno pobūdžio nusikaltimui. Taigi aš manau, kad reikėtų horizontalaus pobūdžio diskusijų Europos Sąjungoje. Ar iš tiesų mes e, taip sieksime Europos vertybių, tai, e, sieksime jas apsaugoti, nustatyti minimales sankcijas už tam tikro e, pobūdžio nusikaltimą arba baudžiamą nusižengimą. Taip pat jūs kalbėjote apie e, senaties institutą. Ir taip pat buvo E, e, minimi tam tikri terminai, kada e, įsigalioja senatis. Tačiau bet kokiu atveju tai yra horizontalaus pobūdžio klausimas. Reikia, sakykime, nustatyti tam tikro pobūdžio nusikaltimą, apibriežti ir spręsti, kokios sankcijos ir bei senaties terminai taikomi šitam, šitiems pagrindiniams nusikaltimams. Gal tokį registrą reikia nusikaltimus sukurti. Taigi, šio komiteto pranešime mm, taip pat kalbama apie mm, juridinių asmenų baudžiamą atsakomybę už kai kurios nusikaltimus. Čia mm, iš esmės kai kuriuose komitetuose dar minimas, minima yra galimybė abipusio pripažinimo tam tikrų sankcijų. Na, Europoje tokia praktika taikoma. Ačiū, ponė Dejangas, prašau, mes neturim tiek daug laiko, tai dabar žodis kitam kolegai, pana Koronov. Um, ehm, la prima questione è questa, mi rallegro per la proposta su... Dėl uh, Europos eh, prokuratūros įsteigimo. Norėčiau pasiteirauti, ar yra numatyti kokie nors konkretūs terminai, iki kada būtų galima įkurti ją, kadangi prokuratūros tema yra labai svarbi ir svarbu apie ją pakalbėti. Tačiau kitą vertus, norėčiau taip pat sužinoti, ar generaliniai prokurorai turės išsakyti savo nuo, nu, nuomonę, ar jie bus kaip nors vienijami, kad būtų galima apskritai ES mastu pradėti vienyti pajėgas, kadangi puikiai suprantame, kokių pasiekmių sulaukėme iš nusikalstamo pasaulio veiklos ir taip pat kaip nukenčia mūsų visuomenė dėl kyšininkavimo. Ar yra kokiu nors e, planų yra išklausyti visų suinteresuotų šalių nuomonės? Ačiū, ponė Krona, o dabar žodį dabar suteiksiu poniai Veler, o paskui pranešėjai ponui Kolino ir, pas, ir dar, ne, kalbėtai atsiprašau, paskui žodis bus kitas komentuotis, ponė komisarė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau paklausti dviejų dalykų. Pirma, kolega Matijo minėjo, kad visuose klausimuose praėjusiais metais mes minėjome ir JAV, jungtinių taudų ir kitų uh, organizacijų rekomendacijas Europos lygmenių stiprinti bendradarbiavimą. Galbūt netgi kuriant vieną vieningą sistemą, kuriant bendrą centralizuotą prokuratūrą. Būtų labai paprasta, jeigu pradėtume nuo uh, ekonominių nusikaltimų, ypač dabar finansų krizės akivaizdoje išryškėjo dar daugiau nusikalstamumo apraiškų ir valstybės turėtų pasinaudoti tą galimybę ir apibendrinti savo pajėgas. Kai kurios grupuotės tiesiog pasuka tam tikrų valstybių link, kadangi ekonomikos sektorija suranda vis daugiau spragų. Todėl manyčiau, kad būtent šioje srityje reikėtų imtis veiksmų, parodyti iniciatyvą. Ir antras klausimas. Mūsų parlamentarai, nepriklausomai nuo frakcijos, norėtų, kad tokių veiksmų būtų imtasi šios kadencijos metu. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs, ar komisijos pirmininkas jau užmėsgė kontaktus su valstybių narių ministerijomis, finansų reikalų ministerija, galbūt tarėtės su finansų uh, E, ministrų tarybą ir galbūt pradėjote kokią nors e, veiklą, diskusijas, galvojant apie e, finansų, teisingumo ministrų, vidaus reikalų ministrų bendrą veiklą. Mr. Dies de Mera. Pane Vėlėža ir panas Dies de Mera. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, komisarė Reding. Aš pritariu ir sveikinu iniciatyvą pateikti teisėkoros aktą vadovaujantis 86 sutarties straipsnių ir tikiuosi, kad šitas pasiūlymas jau bus pateiktas iki vasaros. Manau, kad pasiūlymas yra pakankamai subrandintas ir mes jį artimiausių metų išvysime norėčiau paklausti, kaip 80 straipsnis, 86 straipsnis galėtų būti išplėstas. Išplėstas už ES finansinių interesų apsaugos ribų. Norėčiau paklausti, ar būtų galima išvengti mm, dvigubos veiklos, kokia reikšmė užduotis yra numanoma, numatoma OLAF, ar OLAF liks toks, koks yra, ar jeigu kursime ES prokuratūrą, jo vaidmuo susilpnės. Europolo reglamentui mes iš esmės pritarėme šiame parlamente. Pagal 86 straipsnį tai buvo numatyta, buvo numatyta, kad prokuratūra padės įgyvendinti reformas, taip pat padės Eurojustui, o įgyvendinant Europolo reformą reikėtų numatyti ir atskirą skyrių, kad būtų galima tiksliai įvardinti Europolo vaidmenį pagal 86 sutarties straipsnį. Ačiū pana Dijas Demer, o dabar žodis pana Jokolino aš pradėsiu nuo antrosios e, jūsų pranešimo dalies. 60 valstybių šiuo metu pasaulyje laikomos mokesčių rojais. Yra dešimtis organizuoto nusikalstamumo grupuočių ES. Du nuo 2 iki 5 procentų BVP valstybėse tiesiog patenka į nusikalstamų grupuočių rankas. Kad tik buvo kalbama apie būtinybę imtis Europos masto veiksmų kovojant su organizuotu nusikalstamumu mūsų pranešime mes raginame, kad daugumoje valstybių būtų numatyta baudžiamoji atsakomybė už organizuotą nusikalstamumą. Kita vertus, reikėtų pagalvoti, kaip geriau įgyvendinti teismų sprendimus baudžiamojo teisingumo srityje. Jūs kalbėjote apie Europos prokuratūros įsteigimą. Norėčiau paklausti kaip atrodys ryšiai tarp Eurojust ir valstybių narių prokuratūrų, generalinių prokuratūrų, koks vaidmuo teks Eurojustui, koks vaidmuo Olaf. Mes manome, kad prokuratūra turėtų supaprastinti ryšių su nacionalinių valstybių generalinis prokuratūromis. Ir jau anksčiau mes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 paskelbs savo pirmą pranešimą dėl korupcijos valstybėse narėse. Ar galite mums pasakyti šiek tiek daugiau, kažką daugiau apie šitą ataskaitą, apie šitą pranešimą, kokie bus indikatoriai ir e, kokie bus, koks bus korupcijos indeksas. Ir taip pat daug yra kalbama apie korupciją, pinigų plovimą. E, Europ, vidurio Europoje ir rytų Europoje Jūs teigiate, ponė komisarė, kad situacija Bulgarijoje, Rumunijoje buvo kritiška tada, kai jos įstojo Europos Sąjungą. Ar galite pasakyti šiek tiek daugiau apie šitą problemą? Ačiū. Thank you, uh, Chair, and I... Ačiū, pirmininkė. Aš pabandysiu trumpai atsakyti visus svarbiausius klausimus, kurie buvo pateikti. E, pirmininkė Lopes Aguilar, aš pritariu Jums ir taip pat manau, kad parlamentas turi susitarti artimiausių metų ir paskirti pranešėją, kuris rengs pranešimą dėl direktyvos, kuria yra siekiama apginti ES finansinius interesus. Aš pateikiau šitą pasiūlymą jau 2012 m. Liepos mėnesį ir aš manau, kad laikas su tuo pasiūlymu susipažinti su par parlamentui ir spręsti savo vidaus problemas. Pone Matiju kalbėjo apie kovos su pinigų plovimu direktyvą. Šitas teisėkuros aktas, kurį pateikė mano kolega Mišel Barnier, jis yra pateiktas į parlamentui, iš esmės tai yra direktyva e, kovai su pinigų plovimu ir e, organizuotų nusikalstamumo grupuočių finansavimu ir taip pat direktyva dėl fondų steigimo, kad būtų galima užtikrinti finansinių srautų atsekamumą. Pranešėjas yra Jekolino. Taigi aš pateikiau pasiūlymą dėl ES finansinių interesų apsaugos. Todėl būtų labai gerai, jeigu parlamentas artimiausių metų imtųsi šio pasiūlymo aptarimo darbo. Kai kurie kolegos kalbėjo apie steigsimą ES prokuratūrą. Iš tikrųjų, aš manau ir jūs suprasite, tai nėra paprastas e, dalykas, kadangi mes turime e, tartis dėl baudžiamosios teisės srityje vyksimo bendradarbiajimo, turime kurti naują instituciją, naują struktūrą ir turime labai gerai apgalvoti visas detalės, visus elementus, kaip e, visą tai padaryti, kad šitas teisės aktas būtų priimtinas visoms valstybėms. Pridursiu, kad sutarties 86 straipsnis numato galimybę įsteigti tokią struktūrą. Ten yra sakoma, kad tokia tyrimų institucija galėtų būti įsteigta siekiant apginti ES finansinius interesus nuo nusikalstamų veikų. Taigi tai yra labai sudėtingas, įdomus institucinis klausimas. Parlamentas turi visų pirma pritarti tokiam pasiūlymui, po to taryba turi priimti sprendimą vieningai. Jeigu taryboje nebus priimtas sprendimas vienbalsiai, tai tuomet galima, galima bus automatiškai pateikti pasiūlymą dėl minimalė, mažiausiai devinių valstybių sustiprinto bendradarbiavimo. Taigi čia mes susidurime su labai specifinė problema ir netradicinių sprendimo prieimimo būdu. Mes galime siekti daugiau negu pasakyta 86 straipsnėje. Ten yra kalbama apie ES finansinių interesų apsaugą. Šitas straipsnis leidžia imtis veiklo šioje srityje, tačiau tai reikėtų padaryti ir užsitikrinant vienbalsiškumą vadovų taryboje. Jūs matote, kokių sunkumų mūsų laukia. Vasarą aš pateiksiu pasiūlymą pagal 89 straipsnį dėl ES finansinių interesų apsaugos. Ar valstybės narės suvokia problemos esmę? Aš jau kalbėjau apie šveicarišką sūrį, situaciją panašią į jį. Tas pats būtų pasakytina apie kolegos Dejang klausimą. Kaip nacionalinis e, baudžiamasis tyrimas gali persikoti tam tikrą veiką, jeigu jinai nėra numatyta kaip baudžiamoji veika pagal nacionalinius įstatymus. Tas tai pasakytina ne apie ne tik apie ES finansinių interesų apsaugą, bet ir apie valstybės narės, kadangi jose dažnai nėra tokios baudžiamosios veikos įstatymuose. Taigi mums reikėtų bendro pagrindo, kad e, prokuratūra galėtų veikti vieningai. Kovos su sukčiavimu direktyvos e, pasiūlymas jau yra paruoštas, tačiau mes dar negalime jo oficialiai pateikti, tačiau puikiai žinome, kad yra pakankamai spragų apibrieštyse, dėl kurių nacionalinės tarnybos negali atlikti e, baudžiamojo persekiojimo. Taigi yra tam tikrų spragų ir kliuvinių, apie kuriuos aš kalbėjau. Kolega Newton Dang siūlo žengti dar vieną žingsnį į priekį ir masto apie ateities Europą. Aš nesu įsitikinusi, kad tų laikų mes abu sulauksime kaip politikai. Tačiau kaip ten bebūtų, mes turime parengti e, prielaidas, kad e, taip atsitiktų kadangi tik po Lisabonos sutarties komisija gali imtis tam tikros iniciatyvos Anksčiau visa iniciatyva buvo valstybių narių rankose, o dabar Lisabono sutartis suteikia mums didžiulės galimybės eiti į priekį, bet žitoma nesuteikia absoliučių įgaliojimų ir todėl turime siekti tikslų žingsnis po žingsnio ir galbūt mūsų vaikai arba mūsų vaikaičiai sulauks ir kažko panašaus į FBA. Kolega De Young Aš jau atsakiau į jūsų kai kurios klausimus, atsakysiu į kitus. Būtent dėl minkšnėtų priežasčių mes labai atsargiai turime vertinti savo pasiūlymus dėl žingsnių į priekį, kadangi šis klausimas yra labai jautrus. Pone Matijo yra teisi, sakydama, kad kai kurios valstybės dar neįsigilino į sutartį, galbūt ją perskaitė, tačiau vis dėlto nesuvaikė Lisabono sutarties pasiekmių tam tikrose srityse. Žinoma, tai yra nauji dalykai ir sutartis mums atveria pakankamai daug galimybių. Ar mes diskutuojame su valstybėmis narėmis, jų atstovais, pavyzdžiui, vidaus reikalų taryboje arba teisingumo uh, reikalų taryboje, ypač pastarojoje mes aptarėme pakankamai daug svarbių klausimų, kadangi būtent šiai tarybai pateikiami svarbiausi mano teisėkuros aktų pasiūlymai. Jeigu apskritai galvotume apie sutarties atveriamas galimybės, tai reikėtų pasakyti, kad kai kurios valstybės dar visiškai iki galo nesuvokė, kokias galimybės atveria sutartis, tačiau mes, manau, sėkmingam įrėmės į priekį. Taip pat ir jūs, parlamentas, parlamento atstovai, ne, nesigilinatės tik tai į atskiros šalies tradicijas, tačiau jūs galvojate apie Europą, apie visus Europos gyventojus ir galvojate apie jų e, labui skirtą veiklą. Vienas, nusik, viena nusikalstama veikla, paika yra ir, ir, įrašyta į sutartį. Tačiau aš manau sulauksime ir to laiko, kai daugiau tokių veikų bus tiksliai apibriešta. Aš įdėjau daug pastangumų, kad abipusio pripažinimo e, e, reglamentas įsigaliotų. Mes įsteigėme Tačiau svarbiausia reikia užtikrinti, kad būtų pasiektas didesnis pasitikėjimas tarp teismų ir teismų sprendimų pripažinimo galima sulaukti tik tai, kai pasitikėsime vieni kitais. Ir žinoma, negalima pasitikėti iš dalies kitos valstybės teismais. Kita vertus, negalima priversti įstatymų arba reglamentų pasitikėti E, vienai valstybei kitos valstybės teismais. Aš manau, tas pasitikėjimas auga ir auks toliau įgyvendant tas teisės priemonės, kurias mes pasiūlymėme. Baudžiamosios sankcijos administracinės nuobaudos. Aš subūriau baudžiamosios teisės ekspertų grupę kurios tikslas įvertinti visus šiuos klausimus ir pateikti labai aišku situacijos vertinimą. Aš visada stengiuosi išsiaiškinti aplinkybės situacijas prieš pateikdama kokį nors teisėkuros aktos iniciatyvą. Aš norėčiau išsiaiškinti, kaip situaciją vertina valstybės narės. Ir tas uh, tie klausimai yra pakankamai subtilus. Kol... Atsakiau į koronos klausimą, ar manau anksčiau dėl steigsimos prokuratūros. Aš manau, kad pirmą reikėtų informuoti į visuomenę ir politikus. Manyčiau, kad visuomenė iš tikrųjų e, išklausiusi informacijos galėtų padėti mums ir galėtų spausti nacionalinės vyriausybės įsiklausyti į mūsų pasiūlymą. Žinoma, jūsų pasiūlymas organizuoti konferencijas arba kitus renginius iš tikrųjų yra naudingas. Pone Vaila, jūs teisi. Junktinių Amerikos valstybių sistemai galbūt labai sunku suprasti mūsų taip vadinamą šveicariško sūrio sistemą, tą mūsų nenuoseklę, nevieningą sistemą ir mano, kad mes turėtume ES mastu labiau bendradarbiauti, tačiau mes turime galimybės, kurias mums nubrėžė sutartys ir jų ribose mes turime veikti. Dėl ekonominių nusikaltimų persekiojimo, kovos su pinigų plovimu direktyva iš tikrųjų yra žingsnis tinkama linkme. Jau apie kontaktus valstybės narėmis kalbėjau pakankamai ir, žinoma, pasakiau, kad kartais yra nelengva su jomis bendrauti. Dabar esančios institucijos. Olaf, Europolas, Eurojust. Norėčiau pasakyti, kad e, norint įsteigti Europos prokuratūrą reikės restruktūrizuoti ir Eurojust, jo vidinę struktūrą padaryti aiškesnę, veiksmingesnę ir sudaryti sąlygas, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai galėtų vertinti Eurojust veiklą. Yra sakoma, kad Eurojustas steigs e, tą Europos prokuratūrą, tačiau šitas dvi institucijas reikės išlaikyti lygiavertes tačiau kita vertus Eurojustas neturi e, tyrimo įgaliojimo ir todėl Eurojustas bus kiek kitokia struktūra lyginant su būsima Europos prokuratūra. Tačiau kita vertus Eurojustas gali tirti įvairias nusikalstamas veikas, ne tik tai tą, kuri yra paminėta sutartyje, taigi čia reikės suderinti bendradarbiavimo galimybės. Dėl OLAF mes dar ieškome sąsajų tarp OLAF ir būsimos prokuratūros, kol kas dar ankstoka tiksliai pasakyti, kaip OLAF bus integruotas ir kaip e, prokuratūra bendradarbiaus su Europolu. Dabar jau yra aišku, kad prokuratūra atliks e, baudžiamojo persekiojimo tyrimus, lygiai taip pat kaip Olafas atlieka administracinio pobūdžio nusikalstamos veikos tyrimus. Kol kas dar sunku pasakyti, kaip konkrečiai atrodys mūsų pasiūlymas, Kolega Jakolino kalbėjo apie pinigų plovimo direktyvą, kurią pristatė Michel Barnier dėl Eurojust. Eh, aš jau kalbėjau apie tai. Eh, kolegė Jotova kalbėjo apie kovos su korupcija ataskaitas kolegė, mano kolegė Cecilija Marmstrom e, kūruoja šią stritį ir ji pateiks parlamentui ataskaitą šiuo klausimu. Aš mat žinau, kad korupcijos klausimas yra įtrauktas ir CVM ataskaita ir generalinis sekretorius dabar gilinasi į šios klausimus ir tas pats pasakytina ir apie Rumuniją, ir apie Bulgariją korupcija yra vienas iš mūsų darbo atvarkės svarbesnių klausimų. Merci, madame le commissaire. Cher collègue. Dėkuoju, komisarė, gerbimi kolegos. Mes dabar pereisime prie antrosios temų dalies, tai yra Europolo ir Olijus Japon e, reforma, kad, kad jie taptų e, efektyvesnė struktūra kovojant su organizuotu nusikaltimu ir tarp valstybiniais e, finansiniais nusikaltimais perspektyvos įsteigti Europinį FTB. Mes išklausysim mes turim, sustiksim su panu Jorgu, jeigu teisingai iš, e, ištarėjo vardą, tai Europos politinių administracinių e, studijų katedros vadovų iš Europos koledžo, e, kuris kalbės apie Europolorių ir šustą vystimąsi, steikiant užtikrinti veiksmingą kovos su organizuotų nusikalstamu. Taip pat išklausysim poną Erik Barnet, kuris yra atašė Europos Junktinių valstybių nacionalinio saugumo departamento e, vadovu. Kai dėl e, proceso, tai visų pirma, pono Manar prezentacija 15 minučių, paskui pono Barnet 15 minučių prezentacija, paskui vėlgi klausimai, e, kurio, kurie kuriuos pateiks koordinatoriai, e, frakcijų atstovai, Libikrim komiteto atstovai, kurie paprašė žodžių. Vėlgi prašysiu apstriboti dviem minutėmis savo klausimus. O dabar e, suteiksiu žodį mūsų svečiams. Taigi, ponia Monar, žodis jums. Honourable uh, Chairman, uh, um, honourable members of uh, the European Parliament, uh, I would uh, first of all like to thank you for. Gerbimi, gerbimi, gerbimi parlamento nariai, visų pirma, aš norėčiau padėkoti už pakvietimą ir uh, norėčiau pasveikinti uh, krime, komiteto narius uh, ėmusis šios temos, nes organizuotas nusikalstamumas šitie iššūkiai nėra pakankamai atspindėti Europos žiniasklaidoje, kadangi daugiausia dėmesio skiriama terorizmui, tačiau e, daug daugiau gyvybių prarandama kiekvienais metais ir didesnis e, nuostolis vyrui ūkiui yra dėl būtent organizuoto nusikalstamumo poveikio. Kai dėl Eurochester ir Europol. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad aš manau, jog abi institucijos, abi agentūras jau tikrai daug prisideda e, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Ir tai yra ne tik tai dėl tos paramos, kurią jos teikia nacionalinėms valdžios institucijoms, e, tai yra tinklų kūrimo parama, e, bet iš tikrųjų jos vaidin labai aktyvų vaidmenį šioje srityje. Ir reikia tikrai čia identifikuoti dvi dimensijas. Tai yra šitas dvi organizacijos iš tikrųjų jau vaidina koordina, sektorių vaidmenį. Jos suteikia gairės nacionalinėms institucijoms, jos vadovauja tai europiniai perspektyvai, kurių iki šitų institucijų sukūrimo tiesiog nebuvo tokio koordinavimo. Dėl to ypač Europolas labai daug prisideda prie tų valstybių narių bendros grėsmės savokos ir be bendros grėsmės apibriešties nėra galimybės sutarti, kaip kovoti dėl suorganizuotų nusikalstamumo. Ir tiesiog yra numatytos, e, numatytos užduotis teisės saugai. E, tai yra jokia kita europinė struktūra tokio, to, tokių gairių negali prisuteikti. Toliau. Kai dėl at, Eurojust plėtros ateityje ir Europolo plėtros ir vystimosi, čia reikia žinoti, kokie yra apribojimai kuriuos numato konstitucinė sąraga šioms agentūroms, kadangi vidaus saugumas, kai yra SSV ketvirtas straipsnė antra dalis nurodo, tai e, yra e, valstybių narių funkcija ir Europos Sąjunga turi gerbti šitą nuostatą. Taip pat e, sutartis numato pribojimus Europolo operacijoms taip pat neleidžia taikyti visų prievartos priemonių ir čia E, išskirtinę e, kompetenciją turi valstybės, e, valstybės narės, panašiai kaip ir Junktinėse valstijose FTB. Ir kalbant apie Mm, FTB perspektyvą, netgi jeigu mes ir neturėtume, neturėtume šitų apribojimų sutartyje, vis dėlto išliktų dar tokių e, e, pastatų, kurių reikia atsižvelgti. Vienas dalykas tai konstitucinio pobūdžio apribojimai, nes jeigu palyginsim Europos kontekstą su Junktinių valstybių kontekstu, tai aišku yra FTB, kuris dirba ir yra atskaityti atsiskaito prezidentui, administracinėms vadovams. Tai yra e, legali vyriausybinė struktūra, mes neturime Europos Sąjungos vyriausybės, kuri e, suteiktų galimybę veikti tokiai teisėjai saugos institucijai. Taip pat neturime ir federalinio sistemas, kurie egzistuoja jungtinėse valstijose. Čia reikia naujos e, sutarties, kuri nurodytų galių pasidalymą tarp Europos Sąjungą ir tarp valstybių narių, kovojant su e, sunkiais nusikaltimais, kurių dabar e, kur, kad dabar tai yra sutartyse nenumatyta. Ir Trečia problema yra tai, kad yra didžiulė kultūrų įvairovė, tai yra teisės saugos e, kultūrų įvairovė, įvairi policijos tai, pajėgų įvairovė. Ir jeigu mes sukurtume tokią virš europinę, paneuropinę sistemą, kuri e, tiesiog nepaisytų nacionalinių sistemų. Tai turėtų būti laipsniškas procesas. Aš nenoriu pasakyti, kad neįmanoma e, sukurti tokios centrinių teisės saugos institucijų, bet reikėtų daug laiko, reikėtų pakeisti e, sutartis ir taip pat e, mąstymą. O pakeisti mentalitetą tai reikės daug daugiau laiko, negu keisti visą kitą. Norėčiau pasakyti štai ką, kalbant apie Europos prokuratūros įstaigą. Tai yra svarbu mūsų susitikimui, nes jeigu EP institucija bus sukurta, turinti galės visose valstybėse narėse, tai būtų tarsi tiltas, tarsi e, jungtis e, sukurti e, visą Europinę teisėjų saugos instituciją, nes kiltų klausimas, kaip gali Europos prokuratūra iš tikrųjų naudotis politinė, policijos pajėgomis tyrimui, operatyvinėms užduotėms. Čia būtų ryšys tarp EPP ir potencialios galios suteikimas Europolui vykdyti tam tikrus tyrimus tačiau tai aišku neišsprendžia tų klausimų, kuriuos aš jau paminėjau, kalbant apie tokį bendrą konstitucinę sąrangą ES ir kitus problematinius aspektus, bet čia jau yra ryšys. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, Europos prokuratūros institucija yra didelis projektas, tai ko gero daugiausia siekiantis projektas laisvės saugumo teisingumo erdvėje, nes tai yra žingsnis link federalinės sistemos, e, teisinės ir teisės saugos sistemos link. Kaip žinote, tai yra prieštaringas projektas ir aš čia išžiūriu tam tikrą riziką. Jeigu per daug politinio kapitalo ir bus investuota į EP projektą, o, o pati, galime tiesiog nepaisyti kitų struktūrų, jų vystimosi. Nepamirškime, kad Europos prokuratūra, institucija, jeigu bus įsteigta, tai visų pirma turės labai ribotas galės. Visų pirma, tai yra ES finansinių interesų apsauga. Tai yra tik tai viena mm, dalis organizuotų nusikalstamumo problemos Europos Sąjungo. Toliau visiškai aišku, kad ne visas valstybės narės dalyvaus jos darbe čia mm, Britanija tiesiog nekalba apie tokį dalyvavimą, atsisako, ar bent jau mm, pagal mano turimą informaciją, vargu ar pusė valstybė narių tam pritartų. Taigi nemanau, kad būtų labai protinga. Reikėtų, aišku, siekti vykdyti šitą EP projektą, bet tuo pačiu metu numatyti kitus projektus, kaip toliau plėsti E, struktūrą, pavyzdžiui, stiprinti Europolą ir Eurojust. Kaip tai galima padaryti? Eurojust atveju, manau, kad e, e, sudartis atveria galimybės investuoti į Eurojust, aišku, tokias galimybės yra ir sudėktos galius pradėti, Eurojust tai padėti tyrimus ir baudžiamą į persikiojimą taip pat e, vykdyti prevenciją, prevenciją ir um, išvengti teisės saugos problemų nacionalinių lygmenių. Tai taip pat labai svarbu ir nacionaliniams prokuratūroms ir teisė, teismams. Bet čia e, sudartis atveria galimybės, kurios, kurios reikia labai rimtai apsvarstyti. Ypač, kai mes žinome, kad APPO e įsteigimas tikrai užtruks labai ilgai ir bus sunku tą projektą užbaigti, įvykdyti. Manau, kad yra ir galimybė geriau pasinaudoti aerojus patirtimi, kovojant, kovojant su pagrindėmis organizuoto nusikaltimumo formomis. Dabar yra e, daugiausia dėmesio skiriama Europo, Europolo analitinė potencialui, bet ne, baudžiamai persekiojimo prasme. Eurodžus taip pat rimtai kovoja su organizuotu nusikalstamumu ir šitą patirtimį tikrai galima naudotis, puikiai naudotis e, visoje Europos Sąjungoje kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Galiausiai sinergija taip Eurojust ir Europol taip pat galėtų būti sustiprinta, siekiant, kad Euročus galėtų dalyvauti visose e, analizai skirtose darbo bylose, tai yra Europolo bylose. Taigi galima optimizuoti darbą. Kaip dėl Europolo? Čia yra didžiulis potencialas e, plečiant Europolo analitinį vaidmenį, nes jis tikrai yra ypatingoje padėtyje. Kodėl nepagalvoti, kad būtų nevykdami kas pusmetiniai vertinimai ES veikloje ir kaip valstybės narės padėjo organiz, identifikuoti e, tokius tai organizuotą nusikalstamumą iššūkius, nes kas, ką dabar turime? Identifikavimas pagrindinių nusikalstamumo formų, jisai identifikavimas, bet tai nėra susijęta su e, stebiniu vertinimu, kaip ES, kaip valstybės narės sprendė šitas iššūkius, šitas e, užduotis kur reikia nurodyti, kas neveikia ir, ir sugėdinti tuos, kurie nepakankamai gerai dirba. Kalbant apie kovos su ter terorizmu, e, koordinatoriai pateikia reguliariai diskusijų dokumentus, kur nurodo, kaip kur valstybės narės negyvendina projektų. Taigi kodėl to paties negalima daryti kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir vykdyti tokius vertinimus. Europolas idealiai galėtų atlikti tokį darbą. Taip pat manau, kad reikia aiškiau suprasti, koks kokie yra žmogiškiai ir ekonominiai e, kaštai, kaip mes nukenčiam nuo e, organizuoto nusikalstamumo. Dabar tikrai taupimo laikai ir dabar, aišku, negalima siekti visų tikslų vienu metu, reikia prioritizacijos. Kalbant apie investicijas, apie kovą su nusikalstamu, negalima kovoti su visomis formomis vienodai intensyviai. Ir čia turėtų būti vykdoma strateginė analizė, kokie yra svarbiausi iššūkiai ir reikia remtis įrodymais. Kokios tai yra pasiekmes šitoje srityje, kokie yra e, didžiausi žmogiškų resursų ir ekonominiai resursų nuostoliai, praradimai. Taip pat reikia sustiprinti ir Europolą vaidmenį, kalbant apie e, bendrų policijos operacijų inicijavimą, vykdymą ir tikrinimą. Europolas gali pasiūlyti imtis iniciatyvos, tačiau nevaidina labai aktyvaus vaidmens įgyventinant tokias bendras policijos operacijas. Ir yra modeliai, yra dalykai, kur veikiama geriau, pavyzdžiui, Frontex, Europos prieglapščio tarnyba, kur yra komandos, specializuotos nacionalinių pareigūnų komandos, kurie gali būti perkelinėjami, perkeliami ir e, susijęm resursus, kurie e, egzistuoja nacionalinio lygmenių ir gali būti perkelti į kitas valstybės narės. Kodėl neįvedus panašaus mechanizmo ir Europolė? Gerbimi parlamentarai, mano paskutinė pastaba būtų tokia. Yra susijusi su finansais. Bet koks Europolo ročiosto stiprinimas, aišku, turi ir finansinę dimensiją. Ir ką dabar matome? dabar beveik tokia e, sistematiškai ribojimas, mažinamas e, jų biudžetas. Europol turi 82 milijonus, jei suplanuota skirta e, tiek šiems metams, turi sumažinti 26 milijonų eurų ir Europos, Europolas dabar įsteigė internetinių skaltimų centrą, taigi resursų reikės daugiau. Aš manau, kad yra toks šizofreniškas požiūris. E, komisijos ir tarybos požiūris iš vienos pusės tai yra visą laiką primesti toms agentūrams daugiau e, užduočių, tiek euro, euro, eurodžiustų ir taip tuo pačiu metu mažinti biudžetą. Aišku, yra toks mm, pasakymas, kad e, apie taupimo laikus, kad reikia padaryti daugiau turint mažiau pinigų, bet vis dėlto yra ribos tokiai logikai. Labai e, gražus, e, graži Britų Britanijos patarlė, e, gauni tai už kiek sumoki. Jeigu mažiau moki, tai mažiau ir gauni. Ir tada šitų agentūrų biudžeto mažinimas yra netinkamas. Kiekvienas euras investuotas į šitų institucijų biudžetą tikrai užtikrinti didesnį saugumą ES piliečiams. Nepamirškime vieną dalyką. Šitas agentūros yra tikrai Europos solidarumo instrumentai, kadangi jie turi analitinius e, gebėjimus, jie teikia paramą valstybėms narėms, kuriuoms tai yra reikalingas, kovojant su organizuotų nusikalstamumu. Taigi šiame kontekste aš sakyčiau, kad jūs kaip Europos parlamento nariai galite padaryti užtikrinti geresnį finansavimą šitoms agentūroms šiais sunkiais laikais, tai vis dėlto jūs tikrai padarysit gerą darbą ir saugosite Europos Sąjungos piliečius. Ačiū. Благодаря, господин Монар. Тежка задача ни поставихте да се грижим точно за финансовите. Дякую, поне Монар. Tai tikrai labai sunki užduotis, sunkus darbas. Ir mes tikrai esam taup, išgyvenam taupimo laikus. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Barnet. Amerikos departamentų, Junktinių valstijų nacionalinio saugumo departamentų direktoriui. Taigi, prašom, pono Barnet. Thank you very much for the opportunity ačiū už sutiktą galimybę dalyvauti šiame susitikime, kuris, kaip mes norėtume, būtų neformaliu mūsų informacijos pasikeitimu. Iš tikrųjų, aš esu Junktinė Amerikos valstijų atašė, atašė, būtent atsakingas už imigracijos ir muitų tarnybų nas, tyrimus nacionalinio saugumo tyrimuose. Taigi, bet kokiu atveju Aš e, prieš 15 metų dirbau kaip e, prokuroras ir puikiai susipažinau su, su vietos a, e, m, mm, ypatybėmis, sakant, baudžiamai teisę, po to aš taip pat vykdžiau a, federalinių nusikaltimų tyrimus. Ir bet kokiu atveju aš a, taip pat a, susipažinau artimai ir su rugsėjo 11 dienos terorizmo išpeliais. Bet kokiu atveju. M, mm, Aš priklausau seniausiai baudžiamą perską instituciją, nuo, nuo 1789 metų egzistuoja jau federalinė prokuratūra, mes turime 7 tūkstančius prokurorų, yra ir specialiai agentai. Ir šitie specialus agentai dirba JAV nacionalinio saugumo departamente. Yra 200 biurų Junktinėse Amerikos valstijose ir 75 biurai užsienyje. Taigi, bet kokiu atveju visa agentūra, kad tik tai vykdo bendrą darbą ir, ir mūsų, kaip nacionalinio saugumo institucijos darbas yra bendradarbiauti su Teisingumo departamentu, su CŽV, su FTB ir kitomis institucijomis. Uh, E, ir tai yra mūsų užduotis yra kovoti su organizuotų nusikalstamų. Bet kokiu atveju tai yra mūsų strateginiai partneriai. Kalbant apie tarptautinį organizuotų nusikalstamumą, e, mūsų e, departamentas kaip tik tai yra pagrindinis partneris bendradarbiauti su užsienio partneriais. Čia mes kalbame apie terorizmą, kuris yra finansuojamas arba atsakami jo finansavimo šaltiniai tiek Junktinėse Amerikos valstijose, tiek užsienyje. Uh, Ir e, mes e, tyrime daugumą nusikaltimų. Bet kokiu atveju tik tai nedaug nusikaltimų tik tai e, yra tyriami federalinių institucijų ir vietos institucijų. Ar... Tai būtent daugiausiai atliekama vis dėlto vietos baudžiamo persikėjo institucijos šių tyrimų. Tai šiuo atveju mes keičiamės patirtimi ir informacija. Per 2012 metais, kaip tik tai vienerių metų laikotarpio operacija e, vyko ir buvo e, suimta 29 tūkstančiai e, nusikaltelio, kur susijusiu su, su narkotikais ir kontrabanda. A, E, taip pat buvo mm, e, išnagrinėta daug nusikaltimų susijusių su seksualiniu išnaudojimu, prekyba žmonėmis ir e, kontrabandos importo ir eksporto. Tai, tai būtent buvo ginklai išvežami iš Junktinių Amerikos valstybių, strateginės technologijos. Ir tos technologijos buvo panaudotas kuriant masinio naikinimo ginklus. Kiti mm, mūsų darbai taip susiję su pakankamai daug suėmimų skaičių. Tai nebūtų įmanoma nebendradarbiaujant su kitomis institucijomis. Mm, bet kokiu atveju mes organizuojame bendras tyrimų grupės, bendradarbiaudami su kitomis tyrimo institucijomis. Taip ir federaliniu lygiu mes e, naudojamas žvalgybos institucija, kurią gauname iš visų E, baudžiamo persakio institucijų. Taigi, bet kokią atveju mes išnaudojame visus resursus, kurie yra m, mm, turimi baudžiamojo perskio institucijų arba prokuratūros institucijų. Tai bendradarbiavimas su kitomis agentūromis, tai, taigi būtent e, čia ypač kalbant su grupėmis, kurios m, mm, tyria narkotikų nusikaltimus arba a, kitus nusikaltimus a, susijusius su, pavyzdžiui, su prekyba žmonėmis, su federaliniu tyrimų biuru bendradarbiaujame. A, e, taip pat bet kokiu atveju mes bendradarbiaujame su agentūros institucijomis tirdami tokius nusikaltimus kaip kibernetiniai nusikaltimai, tai yra nusikaltimai e, internetinėje erdvėje, tam yra atsakinga institucija taip pat sukurta. E, ir 17 Junktinių Amerikos valstybių agentūrų dirba šioje srityje. Taip pat keturios tarptautinės institucijos, įskaitant e, Interpolą ir Europolą. E, viena mūsų institucija yra kaip tik tai Majamija, kuri yra, e, kaip tik tyria pinigų plovimo arba neteisėto praturtėjimo nusikaltimus. Ir šiuo atveju bendradarbiaujame su išdo departamentu ir su FTB tyriant šiuos nusikaltimus. Taigi mūsų institucija a, turi taip pat ir biurą New York'e ir kur bendradarbiaujame taip pat su 55 baudžiamojo persikėjimo institucijomis. Taip pat a, a, siekime dalintis informaciją, gauti tą informaciją, pavyzdžiui, tai taip pat e, ir internetinėje erdvėje. Be to kontroliuoti sąskaitų judėjimus bei e, sandorius. E, Ir Vienas kablelis 95 milijardai dolerių buvo per šias operacijas gauta. Taip, e, tai buvo ištita daug e, veiklos, kuris susijusi yra su tarptautinėmis e, nusikalstamomis organizacijomis, tai būtent politinio korupcija, narkotikų prekyba ir kitos nusikalstamos veikos, kurios vykdomas tarptautinėje erdvėje ir e, e, buvo siekiama užkirsti kelią toliau vykdytoms e, organizacijoms savo veiklą. Taigi, bet kokiu atveju mm, visoje, visoje Junktinėse Amerikos valstijose, kad tik tai vyksta koordinavimo darbas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, bendrapiaujant ir koordinuojant šią baudžiamo persakymą veiklą. BCS, tai, e, tai atitinkama institucija, kuri e, būtent atsakinga už tai, kad nebūtų piniginės lėšos e, pervežamos neteisėtai per sieną. Ir su ta institucija taip pat vyksta intensyvus bendradarbiavimas. Taigi mes vykdome šią veiklą, pasinaudodami visais resursais, bendradarbiaudami su kitomis agentūromis, keisdamos informaciją, koordinuodamos daugišalės operacijas. Ir vienas iš tokių mechanizmų yra neseniai pas, pas, pas, pasirašytas sustarimo memorandumas su Europos kibernetinių nusikaltimų skyriumi. Tai būtent mūsų skyrius atsakingas už kibernetinius nusikaltimus, kuris yra dabar Majamija, kaip tik tai pasirašė susitarimą. Ir mes keičiamės informaciją susijusią kibernetinius nusikaltimais su, sakykime, vaikų pornografija arba kitais nusikaltimams. O e, kalbant apie vaikų seksualinį išnaudojimą, dažnai tai yra tartautinio pabudžio nusikaltimai, nes e, vaikų nuotraukos yra siuntinėjamas internetu visose šalise. Taigi, Bet kokiu atveju mes neturime leisti vykti tokioms baudžiamosioms veikoms ir turime sukurti tarptautinį tinklą, bendradarbiavimo tinklą, tai yra C3 mūsų skyrius kaip tik ir kovoja su šiais nusikaltimais. 2011 metų lapkritį, tai čia pavyzdys, kaip mes dirbame, Danijos prokuratura pasikeitė su mūsų informacija, Junktinės Amerikos valstijose, informacija apie diskusijas pokalbių svetainėje kai 16 metų e, vaikinas kalbėjosi su 11 metų mergina. Ir Ir e, mes atsekėme tuos pokalbius. Tai buvo seksualinio pabudžio nusikaltimas, kuris buvo atsektas tik tai įvertinus vieną detalę, kad e, auga tam tikros saulėgražos, kurios matėsi nuotraukoje netoli Kanzaso greitkelio. Taigi ši informacija buvo e, gauta iš Danijos prokuratūros ir mes galėjome imtis abiejose šalyse užkardomųjų priemonių kad būtų nubaigtas šis seksualinis nusikaltimas. Taigi, e, bet kokiu atveju e, šitie seksualiniai nusikaltimai taip pat yra susiję su daugybė žmonių ir e, vienos operacijos metu buvo išgelbėti 44 vaikai nuo seksualinio išnaudojimo. Taigi, vienas vyras Junktinės Amerikos valstijose buvo nubaustas netaip seniai už tai, kad jisai uh, vaizdo medžiagą su vaikų pornografija siuntinėjo internetu. Tik šitas tyrimas jis išnaudojo 18 mėnesių vaiką ir šitas tyrimas buvo sėkmingai atliktas. Taigi, 150 vaikų buvo išgelbėta per vieną operaciją ir 60 e, asmenų susijusių šio nusikalstimo buvo suimta. Ir šitas tyrimas kaip tik tai buvo įgyvenintas todėl, kad e, JAV baudžiamos perskėjimo institucijos galėjo e, pasikeisti informaciją su nacionalinėmis kitų valstybių institucijomis. Ir JAV ir kitų valstybių institucijos kaip tik tai stengiasi apsaugoti vaikus nuo tokio išnaudojimo. Ir buvo nu, nuspręsta kaip imtis priemonių efektyviai koordinuojant tokius veiksmus tarptautiniu lygmeniu. Taigi čia e, visa ši veikla yra susijusi su diskusijomis būtent dėl tarptautinių nusikaltimo užkardimo ir nusikalstamų vaikų sustabdymo. Taigi aš manau, kad e, tokia informacija kaip tik tai ir parodo, kaipgi mes galime sėkmingai e, kovoti su nusikaltimais ir čia asmeninę savo istoriją papasakosiu. E, mano mama 1956 e, metais iš Vengrijos išvyko į Junktinės Amerikos valstijos ir e, Ir jos kaime buvo likęs dėdė Joška. Ir šitas dėdė Joška papasakojo istoriją apie savo gyvenimą. Na, jisai pasakė, aš, aš gimiau Austrijoje, kai kai ėjau į mokyklą Čekoslovakijoje ir, ir vėliau aš susitokiau Vengrijoje. Vėliau, vėliau aš dirbau su, e, Sovietų sąjungoje, o vėliau gavau pensiją Ukrainoje. Taigi tokia mano gyvenimo istorija. Na, iš esmės, aš pasakiau, e, dėdė Joška, aš nežinau, kad jūs tiek daug keliavote. Ir Joška man atsakė, ne, aš niekada neišvykau iš savo kaimo. Ir ši istorija, aš manau, kaip tik tai ir įrodo, kokie iššūkiai kyla baudžiamo persakėjimo institucijoms. Taigi, valstybių sienos keičiasi, bet žmonės gyvena savo vietoje ir tik tai aplinkios keičiasi politinė aplinka. Bet, bet kokiu atveju žmonės nusipelno gyvenimo, kuriame nebūtų nusikaltimų, korupcijos nusikaltimų ir e, e, organizuotų nusikaltelių, kurie nepaiso valstybių sienų. Taigi, mes turime kovoti e, su noru susiskaldyti. Mes turime imtis kolektyvinių priemonių, koordinuotų priemonių, apsaugotami žmonės nuo nusikaltelių. Taigi, tiek norėjau papasakoti jums ir atsakysiu visus jūsų klausimus. Uh, thank you, Mr. Barnett. Uh, Ačiū, kolega Barrett. Dė, dėkuoju. Ar turite klausimų, kolegos? Ponas Don. Well, well, first of all, to... Buvo labai įdomu klausyti. A number of steps to take, but it was very helpful iš tikrųjų jūs pastebėjote, kokių žingsnių reikėtų imtis, kad būtų galima pasiekti desnės integracijos. Jungtinė karalystė apskaitai neb, nebendradarbiauja. Po antrojo pasaulinio karo mes turėtume pasimokyti iš pasiekmių ir galbūt pagalvoti turėtume kartu apie iššūkius, kurie laukia mūsų dabar ir ateityje. Aš, jūs kalbėjote apie Frontex ir prieglošio tarnybą, tai yra labai įdomi informacija, norėčiau išgirsti daugiau jūsų šiais klausimais. Tai netgi neklausimas, aš norėčiau padėkoti jums iš anksto už patiktą papildomą informaciją. Kolega Barnet iš tikrųjų įdomi istorija, su kuria susidūrė jūsų e, dėdė Joška. Mano istorija panaši, kadangi mano senelis taip pat patyrė kažką panašų. Mano žmona labai įdomu būtų pasikeisti su jumis informaciją, gauti papildomus informacijos. Aš manyčiau, kad jūsų pranešimas galėtų būti prieinamas ir mums, tačiau žinoma, jis yra neoficialus. Tačiau kaip ten bebūtų, aš labai dėkoju, kad jūs atvykote ir dėkoju už jūsų informaciją. Tai, žinoma, nebuvo klausimas. Ale. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Valia, nežinau ką bepridurti, kadangi abu pranešimai buvo pakankamai prieštaringi. Jūs um, skeptiškai galbūt įvertinote e, galimybę pasiekti ką nors konkrečiau, konkretaus įgyvendinti mūsų viltis, kurias puoselėmė parlamente. O kolega Barnet mm, priešingai pabrėžė būtinybę vieninti pajėgas. Mes puikiai suprantame, kokie sunkumai, suprantame, kad viskas nesusiveda tik tai į e, finansus, tačiau reikia atkreipti dėmesį į skirtumus bei į skirtingą mentalitetą. Aš Vokietijoje tą pati patiriu savo kailiu, kadangi mūsų šalyje yra 16 federacinių žemių ir kiekviena žemė tiesiog pagal savo teisės sistemą m, mm, labiau prisistato kaip atskira valstybė. Ir dažnai pasitaiko taip, kad kaimininė federacinė žemė nesuteikia kitai E, informacijos. Aš manau, kad jums teko girdėti apie skandalus susijusius su mūsų baudžiamuoju persekiojimu. Nebuvo galima atlikti persekiojimo, e, nusikaltelio, žudiko persekiojimo, kadangi buvo nepateikta informacija. Taigi tai yra iššūkis visoms valstybėms Kai aš lankiausi Italijoje, Palerme, Romoje, išgirdome e, apie įvairiausias priemonės, kurias yra taikomas kovai su organizuotu nusikalstamumu. Ir kolegos italai sakė, kad nelabai suprantama, kodėl Vokietijoje mes susidurime su tokiamis problemomis, kad negalima instaliuoti pasiklausimo įrangos, uh, mūsų žemėje tai yra labai sudėtingas dalykas, o Italijoje, žinoma, kadangi ten sukaupė daugiau patirties kovojant su mafija, labai paprastai įrengiama tokia įranga ir pasiekiama daug geresnių rezultatų. Eurojust ir Europol imasi tam tikros veiklos ir mano šalyje jinai pakankamai palankiai vertinama. Ir tie, kas yra tiesiogiai e, susiję su šia tyriamąją veiklą, ekspertai, kolegos sako, kad e, yra daug ko pasiekta, tačiau to nepakanka. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad dabar, aš jau apie tai kalbėjau ir šiandien ryte, esame labai suinteresuoti tuo, kad būtų bendradarbiaujama, kadangi finansinės krizės akivaizdoje E, padidėjo ekonominių nusikaltimų skaičius ir pasiekė tokį mastą, kurio mes negalėjome įsivaizduoti prieš 10-15 metų. Žinoma, reikia pridurti, kad išsiplėtė interneto galimybės ir, ir kita. Taigi mums labai svarbu užkirsti kelią ekonominiams nusikaltimams, kadangi jie padaro labai daug žalos. E, ekonomikai. Kalbame ne apie šimtus tūkstančius, o šimtus e, milijonų, bet vien iš nelegalios prekybos cigaretėmis yra iš valstybės biudžeto atimami milijardai. Taigi, kas galėtų geriau imtis vieningų veiksmų, žinoma, tik ES kadangi virš valstybių narių nėra nieko išskyrus Europos Sąjungą. Todėl, manyčiau, šitas kelias yra visiškai tinkamas ir reikia pradėti žengti būtent jo link. Europos prokuratūros steigimas tai būtų tik tai pirmasis žingsnis. Kaip ta struktūra atrodys po 20 metų, sunku pasakyti, Tačiau dabar, ko gero, reikėtų tiesiog konstruktyviai aptarti šitą pasiūlytą idėją ir galbūt kitoje kandencijoje būtų galima šitą pasiūlymą užpildyti konkrečiu turiniu. Žinoma, reikėtų pirmiausia galvoti ne apie pavojus ir sunkumus, reikėtų tiesiog palankiai, optimistiškai vertinti šitą pasiūlymą. Aš kalbėsiu bulgarų kalbą.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 gebėjimais, siekiant išsiaiškinti, kokias yra veikla įvairiose valstybėse narėse ir kiek valstybės narės gali kovoti su šiais įvairiais, įvairiais fenomenais. Mano klausimas, kokio tipo agentūra e, turos yra ir kokie ryšiai tarp šių agentūrų, kokie ryšiai tarp valstybių narių ir ko reikėtų saugotis, kad nepakliūtume į tokią problemą, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje yra viena situacija, vieni dalykai, kaip pagerinti bendradarbiavimą tarp agentūrų ir tarp valstybių narių. Antras dalykas, mano klausimas skirtas ponui Barnet. Jūs kalbėjote apie įvairios įrangos naudojimą, įvairias priemonių naudojimą kovoje su terorizmu ir organizuotų nusikaltamumu. Ar galėtumėte detaliau paaiškinti, kokios yra priemonės, apie kokios jūs taikote kovojant su korupcija arba kokie ryšiai su vyriausybė, kaip to, jūsų pasisprendžiamas tokio tipo problemos. Ne vienoje valstybėje kyla panašios problemos. Jūs paraginote kalbėti, o dabar norėčiau išsakyti keletą komentarų iš savo pusės. Mes pritarėme kolegos Monar pragmatiniam požiūriui. Išklausęs komisarės Reding pasisakymo supratau, kad jinai ketina pateikti naują teisėkuros akto pasiūlymą pagal 86 sutarties straipsnį ir pasiūlyti įsteigti e, Europos prokuratūrą, kuri veiktų ne valstybių prokuratūrų vardu, tačiau e, Tai būtų galima padaryti tik tai tuo atveju, jeigu būtų susitarta vieningai, arba ir toliau reikėtų dirbti pagal sustiprinto bendradarbiajimo e, sistemą. Tačiau šitokia prokuratūra būtų e, pakankamai nepaslanki. Aš puikiai suprantu, kad situacija puikiai išanalizavote ir reikia pasakyti, kad ES yra pakankamai daug galimybių užtikrinti geresnį saugumą, tačiau yra tam tikrų E, kliūčių valstybėse narėse dėl jų konstitucinės sąrangos ir dėl Lisabono sutarties nuostatų. Kaip ten bebūtų, reikia siekti pažangos, ES neatsirado taip pat per vieną dieną ir struktūros, žinoma, buvo kūriamos palaipsniui. Saugumo struktūros neturėtų gauti daugiau įgaliojimų ir būti mažiau finansuojamos. Tai būtų visiškai nelogiška. Europolas negali įgyvendinti nurodymų iš šalies. Reikia apskritai suteikti Europolui papildomus įgaliojimus, uh, kad būtų galima ir jam imtis baudžiamojo persekiojimo, tačiau tam reikia papildomo finansavimo. Be to, Europolui atiteko ir policijos akademijos kūravimo užduotis. Aš pritariu pranešėjų Barnet. kuris mane, kad pavyzdžiui tokia įtakinga federacinė valstybė kaip Junktinės Amerikos valstijos pasirinko empirinį e, principą. Yra pakankamai daug saugumo agentūrų, tačiau bendradarbiavimo plotmėje jos nesirėmė konstitucinę sąrangą. Tačiau galvojant apie ES konstitucinę sąrangą, toks bendradarbiavimas būtų labai sudėtingas. Dėkuoju, pirmininkė, už suteiktą žodį. Aš tiesiog norėjau pritarti prelegentams ir norėčiau, norėjau pritarti jų mintims. panas Nanar. Well, thanks very much, uh, Mr. President. If I may first uh, um, some... Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, galbūt uh, iš pradžių norėčiau štai ką pasakyti. Aišku, pono Newton pastabą, kai dėl Junktinės karalystės, aš manau, kad ji yra viena iš daugiausiai prisidedančių prie tiesies saugos bendradarbiavimo ES kontekste. Ir tikrai tai yra labai vertinamas Europol partneris, sakyčiau, e, Euročios gerbiamas vertinamas partneris, bet klausimas, ar galim išlaikyti Junktinį karalystį, kai jį toliau dirbtų ir toliau įneštų savo indėlį. Tai e, tikrai e, aš negalvoju, kad Junktinė karalystė pasitrauks iš šito, iš šito bedarbiavimo. Jeigu pasitrauktų, tai tikrai būtų didžiulė nelaimė tiek, jums, tiek mums, tiek Junktinė karalystėje jeigu galiu atsakyti į pono Vailer, ponios Vailer pastabas. Aš nenoriu būti pesimistu, nes manau, kas yra pasiekta nuo 10-mečio šioje srityje policijos, policijos ir teisėtrukos įstaigų bendradarbiavimo, tai yra tikrai puiku, puikus dalykas. Nepamirškim, kad yra 27 valstybės narės, kurios šiuo požiūriu yra visiškai suverenios. Yra čia dvi agentūros šioje srityje, mes kalbam apie Eurojust, Europol ir jos tikrai turi didžiulį pridedamąją vertę. 10-mečio pradžioje jos neegzistavo. Jos jau dabar įnešė didžiulių pokyčių. Jos turi priemonės, pavyzdžiui, Europos arešto orderį ir prieš 20 metų mažai kas galvojo, kad tai, kad tai įsigalės, kad tai, kad tai egzistuos. Tai tikrai pažanga didelė, bet iš kitos pusės negalime nepaneigti, kad yra apribojimų, kurios numato sudartis suteikti daugiau galių šioms dviems agentūroms. Mes taip pat negalim nepaisyti fakto, kad taip pat yra ir nenoros valstybėse narėse žengti pirmin šitoj srityje. Todėl yra tam tikra rizika, kad jeigu mes įvesim, aš nesakau, kad um, EPP tai yra labai ambicingas projektas, bet jeigu, pavyzdžiui, mes um, žingsim porą žingsnių į priekį, tai bus pasipriešinimas taryboj ir mes prarasim kai kurį potencialą, kai kurį politinį kapitalą dėl tų iniciatyvų, kurios gali būti per daug toli siekiančios. Ir dėl to aš išpličiu tą EPP perspektyvą ir kalba apie potencialą, siekimą stiprinti Eurojust Europol tuo tarpu, nes e, turim, jeigu kol turėsim veiksmingą EP, tai užtruks to laiko, jeigu bus riboti tai įgaliojimai, tai taip pat reikės dar kovoti daug, daug kovoti, kai kur, ir kai kurios valstybės narės, aišku, dalyvaus, bet ne visas. Taigi aš už paralelę strategiją. Stiprinkime dabar jau egzistuojančias agentūras tiek, kiek galime, tiek teisiškai, tiek finansiškai ir tuo pačiu metu žiūrėkim, ką galim padaryti e, dėl Europos prokuratūros, ponė pirmininkė, kai dėl jūsų klausimo, kaip išvengti tokios rizikos dėl to, kad, pavyzdžiui, Vokietija, mano gimtoji šalis, e, kad neišvengtume jos problemų, tai aš tikrai labai gerai žinau, susipažinęs su sunkumai šitame kontekste. Tai galiausiai reikia sukurti tokį pasitikėjimo sąrangą tarp valstybių narių, kad būtų pasitikėjimas tarp nacionalinių agentūrų ir Europos e, institucijų, kad tai būtų stiprus pasitikėjimas. Jeigu galėčiau pateikti pavyzdį, ponė Reding jau minėjo daugiau negu 200 koordinatorių susitikimų, kuriuos organizavo Eurodžust per pastarosius metus. Čia dalyvauja vyresni e, vyresniai pareigūnai, e, dirbantis tą darbą, jie geriau žino, kokios užduotis kitoje pusėje, jie kalbasi, jie dirba kartu ir jie geriau e, supranta tą, tą tvarką, tą sąrangą. Tai yra praktinis būdas žengti pirmyn ir ką mes galim padaryti, kad e, patobulindame tokį, tokį bendravimą kiekvieną dieną, tai būtent ir parengs galimybę į, pakeisti teisės saugos ir teisės kultūrą. Europos Sąjungoje negalima to pakeisti, sukurti vienu teisės aktu ir ne vien tik tai EPA ar turėtų imti šio vaidmens, reikėtų eiti žingsnis po žingsnį, bet visą laiką daryti spaudimą. Ir aš manau, kad Europos parlamentas tikrai gali padaryti didelę pažangą e, ir daug pasiekti šioje srityje. Thank you. Um, I'll take these uh, just a little bit differently. I... Na, e, aš pradėsiu nuo pirmininkės klausimo apie tai, kokie, kokie, e, kokias priemonės ir kokius įstatymus galim naudoti kovai su organizuotų nusikalstamumu. Aš čia sakau, aš ne, ne, ne, nesakau, kad tai yra sprendimas visiems, bet tik nesivalstijose žinome e, į ypač kai yra nu, organizuotas nusikalstamas mafijos tipo, mes naudojamės slaptus agentus, e, pasiklausimus, kurie yra būdingi pagal kiekvieną atskirą įstatymą ir šitos priemonės tikrai yra labai svarbios. Čia reikia pabrėžti, kad tai yra grįžti reglamentuojamos teisės aktų ir teismų. Tai pagal bendrosios teisės sistemą yra prokuroras, kuris dirba su teisės saugos agentūromis ir turi už turi būti nepriklausomas teisėjas, kuris nuspręs, ar galima taikyti e, pasiklaustimo priemonę, e, ar e, įteikti šaukimą kaip ir kada ir netgi jeigu yra vykdomas slaptos operacijos, tai yra labai griežtas reglamentavimas. Juos reglamentuoja Teisingumo departamentas kiekvienai federaliniai teisės saugos agentūrai Junktinėse valstijose. Ir nuo lapkričio, 9 nu, metų lapkričio mėnesio nu, atsiprašau, nuo rugsėjo 11 ir e, naujas procesas, jeigu yra, pavyzdžiui, vienas, jeigu yra e, teismas vienoje valstijoje, galim pasinaudoti didžiąją žiūrį. Tai tikrai labai efektyvus ir ekonomiškas būdas mūsų požiūris, kai dėl konstitucinių sunkumų. Na, negaliu e, sakyti, kuris požiūris yra geresnis. Kolega iš Ispanijos pastebėjo, aš tikrai, aš matau daug skirtumų nacionalinės policijos tvarkoj ir yra skirtumai Europos Europos Sąjungoje ir pasaulyje. Aš tikrai daug, daug keliavau, aš e, tikrai mačiau skirtumus ir e, praėjusį mėnesį aš susitikau e, vie policijos akademijoje ir aš kalbėjausi su žmonėmis. Vienas dalykas, kas yra būdinga vis, visais atvejais policijais, policijos atveju, kad jie nekenčia nusikaltimų sumetimų ir jiems reikalingos priemonės, įrankiai, kad jie galėtų daryti savo darbą. Tai yra bendras e, supratimas, kad tikrai yra skiri, skirtumai tarp įstatymų, konstitucijų, praktikų. Ir paskutinis atsakymas Mes tikrai tikimės, kad e, jūsų komiteto nariai atvyks į Junktinės valstijas, tai aiškinsim, kas jau yra padaryta, bet, e, sakyčiau, taip, Junktinių valstijų požiūrį, mes tikrai vertinam galimybę tęsti dialogą dėl tarp valstybinio, tarptautinio nusikaltimo ir kalbėti apie mūsų bendarbiavimą, tai tikrai džiaugiamės, kad jūs būsite mūsų svečiais. Благодаря ви. Благодаря на двамата докладчици в този клъстър informaciją. Dėkoju mūsų kalbėtojams. Kokią informaciją mes gavom, tai informacija yra tikrai labai svarbi ir reikšminga. Nepamirškime, kad mes esam, mes rengiamės patvirtinti Krim komiteto sprendimą, o dabar e, Monsieur Kul. Suteiksiu žodį ponui Kul. Kul. Ar teisingai ištariu pavardį? Tai yra skirius vadovas e, ir jis yra e, sukčiavimo tyrimo ir, ir baudžiamojo persekiojimo mm, skiriaus mm, vadovas. Taigi dėl sukčiavimo tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo. O po to suteiksime žodį poniai Katlin Džetį ar Ligetį, nežinau kaip teisingai mm, tarti žodį, Tai yra Europos Sąjungos teisės profesorė iš Luxemburgo universiteto. Ji kalbės apie Europos prokuratūros instituciją siekiant e, užtikrinti tikro Europos prokuroro darbo. Ir taip pat ponio Koniks, rodžius pirmininko, dėl e, Europos prokuratūros vaidmens. Okay. Nous, nous aurons la même procédure, c'est-à-dire... Taigi ta pati tvarka. Pirmiausia, išklausysim trijų kalbėtojų. Kiekvienam bus skirta 15 minučių, o paskui jūs turėsit galimybę užduoti jiems klausimus, išsakyti savo nuomonę ir pastabas. Taigi pradėsime. Pirmiausia, žodį suteikiu ponui Kuliu. Žodis jums. Uh, thank you, um, Madam Chair. Ačiū, panė pirmininkė. Už tai, kad sutikite žodį ir OLAP tarnybai, kad mes galėtume pasidalyti savo konkrečią patirtimį. Būtent kaip mes galėtume pasidalinti savo patirtimis susijusios su jūsų komiteto tikslais ir kaip mes galėtume pasvarstyti apie būsimą Europos prokuratūrą. Kaip pana Reding, Europos komisijos narė, jau pasakė, iš tiesų ES finansų institucijų interesų apsauga, tai, tai būtų Europos prokuratūros pirminis prioritetas, tai dar kova su korupcija. Todėl labai svarbu pažvelgti į mūsų patirtį sukauptą šioje srityje. Šią patirtį mes kaupėme ilgus metus, kovodami prieš sukčiavimą, prieš korupciją ES. Ir aš pabandysiu keliais žodžiais apibriežti, kokios yra mūsų dabartinės problemos. Visiems tikriausiai akivaizdu, kad ypač kalbant apie finansų krizę, kuri dabar mūsų yra ištikusi, būtina toliau stiprinti mūsų pastangas, apsaugant ES finansinius interesus. Tai jau buvo jau minėta, kad e, buvo, sakykime, sumažintas biudžetas skirtas e, Europos teisėsakos institucijoms. Ir tai iš tikrųjų yra nepriimtina Europos Sąjungoje, nes užduotis išliko tos pačios, o finansavimas mažėja. Taigi, akivaizdu, kad tai yra reiškinys, kuris yra susijęs šiek tiek daugiau negu, negu tik su organizuotu nusikalstamumu. Tai būtent tas, tas sukčiavimas ir kiti nusi, nusikalstamos veikas. Bet kokiu atveju E, jeigu mes kalbame apie tas sumas, kurios susijęs su organizuotu nusikalstamu, tai yra e, tikrai jos tulbinančios. Mes iš karto suprantame, kad e, pusę tos sumos, apie kurią kalbame, bylose, kurias mes prima fasėje galima įvardinti, jos yra susijusios su organizuotu nusikalstamu. Tai yra pirmiausias pirmiausia grėsmė, kurią kelia organizuotas nusikalstamumas. Net, net jeigu organizuotas nusikalstamumas uh, vykdo, vyksta, sakykime, uh, kai kuriuose tik tai srityse, tačiau jis daro didelį poveikį, neįgimą poveikį ES finansiniams interesams. Todėl taip pat būtina atsižvelgti į pasitikėjimo aspektą. Tai būtent, ar ES piliečiai pasitikė Europos integraciją ir ar ES mokesčių mokėtojai pasitikė integracijos projektu. Nes e, mokesčių mokėtojai yra labai jautrus ir jie labai atidžiai stebi, kaip jų interesai yra ginami ES. Todėl jie kritiškai atsiliepia apie dabart, dabartinės priemonės. Nes e, <clears throat> dabar kaip tik tai ir pastebi, kad ES finansiniai interesai yra labai pažeidžiami, e, ypač kalbant apie sukčiavimą ir apie korupciją. Taigi, manau, kad e, tai būtent yra tas rytis, kur egzistuoja tam tikra statistika ir galima e, bent jau kiekybiškai apskaičiuoti, kągi praneša valstybės narės kasmet e, komisijai, kokia informacija pateikiama apie bylas, kur kaip tik būti prima facija yra keliamas įtarimas dėl sukčiavimo. Šios, šios, šios kaip būtent ši statistinė informacija yra renkama, pavyzdžiui, fondų įvairių finansavimo srityje, žemės ūkio politikos srityje ir kitose srityse. Ir mes matome, mes matome, kad 500 milijonų eurų per metus netenkama būtent dėl sukčiavimo. Tai būtent apie tokius sukčiavimo atvejus yra pranešama. Tai yra aptinkami tokie atvejai, nustatomi. Tačiau e, valstybės narės e, jos e, užfiksuoja tokius sukčiavimo atvejus, tačiau yra ir kitų įtarimų, kurios iškelia kartais valstybės narės. Pavyzdžiui, yra tam tikrų pažeidimų administravimo srityje. Tai būtent kaip yra naudojamas atitinkamosi priemonėmis, kuriomis naudojamas renkama statistika. Kaip tos administracinės institucijas naudojamas tomis priemonėmis. Tomis priemonėmis naudojamas tik administracinės institucijos, o ne teisės saugos institucijos. Taigi, čia yra tam tikri pažeidimai. Ir mes nesigiliname, jeigu tai vyksta administraciniu lygmeniu, nes a, to, šio, šio atveju vis dėlto Mm, tai kalbama ne apie nusikaltimus, bet šitie pažeidimai yra susijęs su milijardų eurų per metus. Na, kartais valstybės narės tiesiog pasitenkinama tiesiog praneštamos apie tokį pažeidimą ir daugiau jokios informacijos nepateikė. Nepateikė informacijos apie tai, ar šita byla yra susijusi su kažkokiu nusikaltimu. Na, mes turime e, atkreipdėmės ne tik tai ES lėšas, bet ir į savo resursus. Čia mes, e, aš, aš kalbu visų pirmia, pirmiausia m, mm, apie e, pridėtinės vertės mokestį, kuris renkamas valstybėse narėse, apie muitinės a, veikloje nustatytus pažeidimus ir aptiktus a, nusikaltimus nes e, šie nusikaltimai yra susiję su daug didesniais nusikalstamumo mastais. Yra tam tikri tyrimai atlikti. Tikra tiesa, kad, e, kad mm, e, ES didžioji dalis pridinės vertės mo, mokesčio yra surinkama. Tačiau bet kokią atveju reikia, kuriant, pavyzdžiui, Europos prokuratūrą, atsižvelgti ir į šį lygmenį nes kalbama ir apie tarptautinių lygių surinkamos e, hybridinės vertės mokesčius e, kurie taikomi, e, sakykime, produktams, kurie yra suklastoti, kontrabandai vežami į ES. Taip pat reikia paminėti, kad korupcijos atvejai taip pat yra susijęs su ES finansinių interesų pažeidimais. Jie daro didelę žalą tiems finansiniams interesams. Taip pat ir e, korupciniai veiksmai daro tokią žalą. Taigi, valstybėse narėse e, šita korupcija yra žinoma e, tyriama. Teisės saugos institucijos uh, ją tyra OLAF tarnyba, dirba su tomis teisėsaugos institucijomis. Per 12 metų, kai egzistuoja OLAFas, mes pasiekime jau nemažai puikių rezultatų, kai buvo e, išnagrinėta nemažai bylų, sėkmingai išnagrinėta bylų. Ir bet kokiu atveju vykdomas ir tolesnis tyrimas, nagrinėjimas vėlesnės priemonės, kurios taikomas po, po šių bylų išnagrinėjimo. Na, prisiminkime, kad nacionaliniai teismai e, tokius atvejus, tokias bylas jau išnagrinėję skiria netgi 900 metų atitinkamiems nusikaltėliams, nu, čia bendrai susumuojant e, bausmės vykdymo įstaigose. Bet kokiu atveju mes E, bendratarbiaudami su teisėsaugos institucijomis, pastebime, kad yra tam tikrų atvejų, kai pavyzdžiui, bylos yra nenagrinėjimas ir vykdomas administracinis e, tyrimas. O O Olafas e, kaip tik tai būtent remiasi atitinkomomis bylomis, kurios pagrįstos mums pagal nustatytus kriterijus patiktais įrodymais. Taigi, matau, kad yra skirtumai vis dėlto didžiuliai, tai vykdant tokius uh, tyrimus uh, valstybėse narėse. 325 e, straipsnėje sutartyje dėl ES veikimo kaip tik tai ir nustatoma kad e, šie finansiniai, ES finansiniai interesai turi būti ginami e, ir nustatomas atitinkamos priemonės, tačiau ar iš tiesų e, įgyvenimos tos priemonės, ar ta informacija, kuri pateikia, pateikiama Olafui, iš tikrųjų yra tinkama. Bet 50 procentų tos pateiktos informacijos neprisidėjo prie naujų tyrimų vykdymo. Na, 50 procentų visų veiksmų kurios atliko valstybės narės, buvo nutraukti dar nepasiekę teismo. Yra, žinoma, didžiulių skirtumų tarp valstybių narių, kai kuriuose valstybėse narėse yra 90 procentų praktiškai yra išnagrinėtų bylų e, teismuose, kitose valstybėse narėse yra tik 20 procentų bylų išnagrinėtų teisme. Taigi, matome, kad reikia gerinti sistemą, kad ji veiktų veiksmingiau ir tolygiau. Kitas aspektas, kuris yra ryškiai pastebimas daugelį bylų, tai yra sukčiavimo tarp valstybinis pobūdis ir kaip tyrimos tos e, tarpvalstybinės bylos. Jos tyrimos tarpvalstybinių tarp lygmenių. Matosi, kad e, Europos lygių vykdomi tokie nusikaltimai ir jų tyrimas. Na, vadinasi, produktai yra e, importuojami nelegaliai arba kontrabanda į ES per įvairias valstybės narės ir tyrimas vykdomas tose valstybėse narėse. O dabar, kalbant apie ES lėšas, apie fondų lėšų panaudojimą, tada e, mes matome, kad e, kai kuriais atvejais e, įvykdomi projektai, kurie vykdomi ne vienoje valstybėje narėje. Todėl sukčiavimas vyksta ir jo tyrimas vyksta, žinoma, keliose valstybėse narėse. Ir daugeliu atveju kartais valstybės narės neįtin bendradarbiauja ir nacionalinės prokuratūros siekia apriboti tą laiką, kuris reikalingas rinkti uh, įrodymams e, e, ir pateikti bylą teismui. Todėl mes matome, kad kartais vyksta e, įvairių jurisdikcijų kolizijų. Ir tai trukdo tiesiog bylą pateikti teismui nagrinėti. Nes kartais, sakykime, nėra atitinkamos bylos sąryšio su nacionalinė jurisdikcija. Paprastai tokia, tokia atveju byla e, yra nagrinėjama Europos lygių keliose valstybėse narėse. Ir kartais nacionalinės teisėsaugos institucijos siekia tik savo intereso, neįtin bendradarbiaudamas viena su kita. Ir kartais nesuteikiamas didelis prioritetas tam tarp valstybiniam bendradarbiavimui, todėl ir sunku nagrinėti tokias bylas. Bet kokiu atveju Šiuose bylose reikia tam tikros techninės informacijos, patirties. Jos, tos bylos yra sudėtingos. Reikia puikiai suprasti Europos e, reglamentavimo e, sistemą, kad e, būtų galima taikyti atitinkamą nacionalinę jurisdikciją, nagrinėjant tarp valstybinės europinės bylas susijusias su fondų lėšų panaudojimu. Taigi, kai kurios teisėsakos institucijos Europos lygių naudojasi, žinoma, savo kompetenciją, e, savo patirtimi, jos vykdo atitinkamus tyrimus. E, bet kokiu atveju jos e, vykdo baudžiamuosius tyrimus, o čia Olafas turi tam tikrą galę vykdyti tokius tyrimus. Bet bet kokiu atveju mums reikia atitinkamos informacijos, pavyzdžiui, apie lėšas turimas bankuose arba tam tikras bankinės struktūras. Tokią informaciją labai sunku gauti. Na, žinoma, galime gauti informaciją apie atitinkamų e, lėšų gavėjus. Tačiau e, mūsų prieiga prie bankose turimos, bankų turimos informacijos yra labai ribota. Ir kaip jau e, ponė Reiding minėjo, Europos prokuratūra turėtų būti ne, nepriklausoma ji turėtų būti e, sukurta tokiu būdu, kad integruotųsi į nacionalinės sistemas, būtų decentralizuota institucija ir e, tuo pačiu turėtų galėti vykdyti baudžiamosius tyrimus e, visoje Europoje, vadovauti tyrimams valstybėse narėse ir juos organizuoti. Ir tam reikia atinkamos informacijos, kurios kartais mes negauname. Taigi, e, reikia ir pabrėžti, kad e, Europos prokuratūra turėtų būti pagrįsta dabartiniais resursais. Įskaitant e, tuos resursus, kurie yra dabar sukaupti Europos lygių, tiek Eurojuste, tiek OLAF, tai kad būtent šiais resursais būtų vado, naudojamasi, kuriant Europos prokuratūrą. Taip būtų nauda sutikta visiems, ypač susigražinant, žinoma, tas lėšas, kurios buvo neteisėtai pasisavintos. Ir, e, žinoma, vykdant tuos e, tyrimus, sėkmingai vykdant tyrimus. Taigi, baigiant, norėčiau pasakyti, kad, e, na, žinoma, mūsų galimybės ginti ES finansinių interesus yra ribotos, bet reikia pasakyti, kad Europos integracija e, vyksta mm, tam tikrose bandomosiuose srityse, kur galime sukaupti atitinkamą konkrečią patirtį. Mes jau turime tokią konkrečią patirtį. Ir a, e, tai būtent e, šis projektas, tai yra Europos prokuratūros projektas, turi būti paremtas Europos parlamente. Ir šis projektas tikrai a, negalėtų būti priimtas, jeigu Europos, Europos parlamentų nariai nebūtų jam pritarę tai būtent parlamentas suteikia įgaliojimus 10-metyje e, e, būtent tyrimus dėl korpus jūris, dėl bendro teisino. Ir Europos parlamentas turėtų būti įtrauktas į šį e, šios institucijos kūrimo procesą ir atlikti svarbų vaidmenį kartu, žinoma, su komisija. Uh, Ačiū uždėmesi. Thank you, Mr. Kuhn. Uh, and now Mrs. Uh, Lidžetį. Dabar pane Lidžetį. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Aš norėčiau pakalbėti vieną pagrindinę temą savo pasisakymę norėčiau pasakyti, kad aš esu įsitikinusi, kad Europos prokuratūrai įsteigti reikia procedūrinių taisyklių, kurios būtų aiškiai suformuluotos ES teisėje ir kad būtų tiksliai suformuluoti e, tyrimo įgaliojimai šiai agentūrai. Kitaip šita prokuratūra nebus tikrai europinės lygio ir nebus Europos lygio tarnybą. Kalbėdama, kodėl aš pritariu būtent tokiai nuomoniai. Prieš tai norėčiau grįžti prie sutarties nuostatos. 86 straipsnė yra sakoma, kad prokuratūra turėtų būti atsakinga už tyrimus ir baudžiamai persikojimą tų, kurie pažeidė ES finansinius interesus. Taigi sutarties tekste labai aiškiai pasakyta, kad prokuratūra bus tiesiogiai atsakinga už tyrimus ir persekiojimą. Daug buvo kalbėta apie šią sutarties nuostatą ir ką tai reikštų Eurojust. Jeigu skaitytume 86 straipsnį, tai ten aiškiai pasakyta, kad ES gali būti viena institucija, kuri turėtų operatyvinius įgaliojimus atlikti tyrimus. Tai yra prokuratūra. Taigi tai gali būti tik tai prokuratūra, kur gali, galėtų tirti ir atlikti baudžiamąjį persekiojimą. Ir tai reiškia, kad tik šita tarnyba bus tiesiogiai atsakinga už tai. Reikėtų paminėti esminį skirtumą taip Eurojust ir EPPO. Šiandien po pietų dažnai buvo minimamas tarptautinis nusikalstamumas, Tačiau reikėtų priminti, kad 86 straipsnėje nemimas tarptautinis arba už valstybės ribų išeinantis nusikalstamumas. Kolega Kūl pateikė daugybę argumentų, teigiančių, kad nereikėtų apsiriboti ateityje prokuratūros veiklai, tyriant tik tai tarptautinio masto nusikaltimumus, o kai kalbama apie bendradarbiavimo veiklą, kuri yra koordinuojama Eurojust, tai šitas bendradarbiavimas turėtų būti pakeltas į aukštesnį lygį įsteigus prokuratūrą ir tie tyrimai bus galimi ir atskiroje, atskiroje valstybėje. O dabar Eurojus negali atlikti kokio nors tyrimo remdamasis vienos valstybės jurisdikcija. Tačiau, galvodant apie ES finansinius interesus, galvojant apie tai, kad galbūt ES tarnautojai gali būti įtraukti į baudžiamąją veiką, tuomet reikia galvoti apie vieningą ES interesų apsaugojimą. Dabar taikant vienos šalies jurisdikciją ES struktūros, be kitako Eurojust, negali kištis tiesiogiai į valstybės vykdomą tyrimą. Komisarė Reding minėjo, kad komisija rengiasi pateikti savo pasiūlymą dėl prokuratūros įsteigimo ir vadovautis integruotų, decentralizuotų modelių. Tačiau komisija nieko nepasakė apie procedūrinius aspektus. Aš norėčiau pabrėžti, kad tie procedūriniai klausimai yra esminiai, galvojant apie decentralizuotą modelį. Kuo šit modelis bus mažiau centralizuotas, tuo mažiau galimybių bus naudotis, tuo daugiau galimybių bus naudotis uh, nacionalinėmis nuostatomis ir jeigu modelis bus labiau centralizuotas, tai tuomet bus galima taikyti vieningesnės ES baudžiamo tyrimo nuostatas. Taigi šita diskusija, ar modelis bus centralizuotas ar decentralizuotas, vis dėlto nereiškia, kad yra aišku, kokiamis procedūrinėmis nuostatomis bus vadovaujamasi. Viskas priklausys nuo politikų, nuo parlamentų valios prieš priimant konkretų sprendimą. Galėtų atsirasti integruotas, decentralizuotas modelis vadovaujantis nacionalinėmis baudžiamojo E, persikimo nuostatomis ir būtų tyrimai atliekami centrinėje struktūroje vadovaujantis nacionalinėmis baudžiamojo proceso nuostatomis. Decentralizuota struktūra turėtų vadovautis centralizuoti bendromis ES nuostatomis. Aš manau, kad šitas variantas yra tinkamiausias dėl trijų priežasčių aš manau, pirmoji būtų štai kokia. Tai reikštų, kad nebūtų vadovaujamasi tik tai grinai nacionalinėmis teisės nuostatomis ir prokuratūra taptų e, visiškai nekoordinuotos geometrijos auka kadangi valstybėse narėse procesinėje teisėje vadovaujamasi skirtingomis nuostatomis. Jeigu prokuratūra atliktų tyrimus ir baudžiamą persikojimą pagal nacionalinius įstatymus, tai reikštų, kad prokuratūros galios priklausys nuo valstybės, kurioje bus atliekamas tyrimas. Jeigu, pavyzdžiui, prokuratūra turės atlikti kratą namuose. Tai reikalingas e, prokurorui teismo sprendimas, kad būtų galima atlikti kratą. Kitokiu atveju, jeigu būtų vadovaujamasi centralizuotų požiūrių, tai tuo met būtų galima be teismo sprendimo atlikti kratą. Taigi viskas priklauso nuo to, kokie įgaliojimai bus suteikti prokurorui. Ar prokurorui reikės e, orderio, kratos orderio, o jeigu bus pasirinktas kitas variantas, tada reikės teismo sprendimo. Žinoma, ir jeigu taip būtų pasielgta, tai tuo met atsirastų spragos ieškant palankesnės valstybės. Be to, prokuratūra turėtų vadovautis nacionalinėmis baudžiamosios teisės nuostatomis ir tada ji taptų vis labiau nacionalinės teisės įkaite. Be to, nacionalinės valstybės nežinia, ar įgalios daug, suteiks daug įgaliojimų Europos prokuratūrai veikti savarankiškai pateiksiu keletą rekomendacijų, pavyzdžių, kuriuos pateikė kolega Barnett. Jisai pavyzdžius pateikė iš savo patirties, gyvendamas ir dirbdamas Junktinėse Amerikos valstybėse, būtent sakė, kad galima naudoti slaptus pasiklausimus, įslaptintus agentus ir taip toliau. Galvojant apie tas tyrimo priemonės, reikėtų pasakyti, kad jos nebūtinai vienodai būtų taikomas kiekvienai valstybėje. Pavyzdžiui, jeigu būtų e, e, reng, e, montuojama pasiklausimo įranga JAV, tai yra leisnas dalykas, tačiau šitos įrangos rezultatai, pasiklausimo rezultatai nėra įrodymai teisme. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra uždrauta. Cloud Įslaptinti agentai arba kitose valstybėse yra leidžiami, pavyzdžiui, e, kompiuterių peržiūrėjimas arba kompiuterio informacijos sėkimas yra neleidžiamas vienoje valstybėje, leidžiamas kitose valstybėse. Ir tai būtų kliūtis atlikti tyrimo priemonės. Jeigu būtų remiamasi nacionaliniais įstatymais, tai tuomet Europos prokuratūra e, įgytų įgaliojimus atlikti tyrimus konkrečioje valstybėje, o kitoje valstybėje, kur būtų atliekamas panašus tyrimas, ji tokių įgaliojimų neturėtų. Nuoseklumo ir įgaliojimų vienovės e, trūkumas e, sumenkintų ieškovo galimybės apsiginti. Yra pasiūlytos įvairiausios priemonės dėl procedūrinių saugiklių. Manyčiau, kad prokuratūra sukurta remiantis nacionalinės teisės nuostatomis iš tikrųjų e, sumenkintų tuos saugiklius, kurie dabar jau yra numatyti koks būtų poveikis. Teisingo teismo teisė būtų nepakankamai įgyvendinta, jeigu būtų vadovaujamasi skirtingų valstybių e, nuostatomis. Tai reikštų, kad skirtingai būtų taikomos vienos valstybės teisės tam tikrais atvejais ir nebūtų užtikrintos vienodos procesinės teisės, nebūtų užtikrintos uh, uh, ieškovo teisės, jam būtų sunku susigaudyti, kokios teisės jam yra numatytos, jeigu agent, prokuratūra veiktų remiantis nacionaliniais įstatymais ir apskritai gali atsitikti taip, kad nebūtų užtikrinta teisė į teisingą teismą pagal ketvirtą ir šeštą Europos žmogaus teisų konvencijos straipsnius. Taigi aš dar kartą raginu ir tikiuosi, kad jūs pritarsite komisijos iniciatyvai įsteigti Europos prokuratūrą ir kai ta iniciatyva pateks į parlamentą, siūlyčiau jums pritarti kuo griežtesnėms bendresnėms procedūrinėms taisyklėms. Dėkoju kolegė Ligeti, o dabar paskutinė kalbės ponė Mišel Koniks Eurojust atstovė, kuri išreikš savo nuomonę dėl Europos prokuratūros įsteigimo. Thank you very much. <laughs> Thank you very much, Madam Chair, um, uh, distinguished uh, members of the Parliament. Dėkuoju, gerbėmi parlamento nariai, man labai malonu papasakoti jums apie tai, kaip iki šiol dirbo Eurojust ir koks galėtų būti Eurojust vaidmuo steigiant Europos prokuratūros tarnybą. Aš e, toliau ją vadinsiu EPO, kad būtų trumpiau. Aišku, kad e, prieš daug metų mes pradėjome dirbti šią ties šią temą, nes mūsų buvo tik 15 ir visi buvo labai pozityviai nusiteikę, visi mane, kad taip tikrai būtų, kad reikėtų kovoti su transnacionaliniu organizuotu nusikalstamumu. Ir buvome įsitikinę, kad ir mums bus skirtas tam tikras vaidmuo, e, koordinuojant, lengvinant darbą, valstybinarių darbą, kovojant su organizuotu tarp valstybiniu e, nusikalstamumu. Mes tikrai labai džiaugiamės dėl to, kad kai kurios teisės saugos institucijos valstybėse narėse kalbėjo apie koordinavimą ir mane, bet, bet mane, kad tai nu, kažkas nėra labai, labai mokslinė fantastika, bet dabar iš tikrųjų mes pasiekėme tikrą teismų bendradarbiavimą ir koordinavimą ir mes tikrai sustipriname kovą su sunkiais tarp valstybiniais organizuotais nusikaltimais per teismų bendradarbiavimą, tarp, per koordinavimą ir mes esame vieningi, vieninteliai pasaulyje, nes niekur kitur nėra tokio dalyko kaip Eurojus, nėra Azija Just, Arab Just, Pietų Amerikos Just, tik tai Euro Just tikslas yra palengvinti teisės tvarkos institucijų darbą valstybėse narėse, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir kovoti su rimtais nusikaltimais ir terorizmu. Matome skaičius, kad nuo 2000, 2000 iki 2012 mes tikrai įgyjame valstybinarių pasitikėjimą. Jie yeah tikrai vis dažniau beldžiasi mūsų duris ir praėjusiais metais mes išsiaiškiname, kad reikėjo dirbti su 532 e, byloms, o iš pradžių buvo 200, e, po porą šimtų bylų, tai mes matom, koks yra skirtumas. Jeigu eisim dar toliau ir jeigu pažiūrėsim, kokias bylas mes analizavome, tai per pirmosius dešimt metų mes daugiausiai dirbam ties narkotikų priekyba, sukčiavimu ir pinigų plovimu. O dabar pastrojų metu matome, kad narkotikų priekyba aplinkė sukčiavimus, sukčiavimas, tai manome, pantame skaičius ir dabar e, sukčiavimas e, narkotikų priekyba, organizuotas nusikalstamumas. Ir matome, kad e, tai kad korupcija ir nusikaltimai prieš ES nusikaltimus finansus nėra labai dideli nusikaltimai, bet didžiausia bėda yra sukčiavimas. PVM e, vengimas, e, sukčiavimas ir netgi maisto produktų klastojimas, tai taip pat yra sukčiavimas ir vis dėlto tai patenka į mūsų rankas. Viskas susijęs su pinigais. E, nusikaltelius traukia juos, skatina pinigai. Ir, kaip sakiau, narkotikų priekyba mūsų darbė buvo pirmas iššūkis, pirmas darbas. Mes konfiskuodavome kokainą ir kitas medžiagas, konfiskuodavome ir turtą, kurį, už, kurį nusipirko nusikaltėliai už gavę pinigus iš nusikaltamos veiklos, iš veikybos narkotikais ir, e, pavyzdžiui, e, mes e, daug ką padarėm Švedijoje, kur Euročias vadovavo šitiems veiklai. Ir žmonės buvo nuteisti ir buvo turto konfiskavimas. Taigi, teismų bendradarbiavimas ir teisės saugos bendradarbiavimas tikrai gali patiekti apčiopamų rezultatų. Toliau, Lisabonos sutartis 87 straipsnis nurodo, kad yra galimybė įsteigti Europos prokuratūrą EPO e iš Eurojust ir mm, stiek, tai yra stiekiama kovoti, veiksmingai kovoti su nusikalstamumui, saugoti ES finansinius interesus ir EP bus atsakingas už tyrimą, baudžiamą persikėjimą ir apkaltinimą. Tai ne vien tik tai palengvinti mm, tyrimo veiklą, ne vien tik tai palengvinti baudžiamąjį persekėjimą, bet EPO turėtų ir užtikrinti, kad šitie procesai bus įvykdyti ir kad bus patraukta bučiamojo atsakomybėn. Na, ne viskas dar yra pasiekta, bet sustiprintas bendradarbiavimas yra tikrai galimas, jeigu bent devynės ES valstybės narės dėl to sutiks. Taigi, EPO kaip naujas dėkėjas, naujas interesuotas šalis Taigi, kaip užtikrinti darbą? Visų pirma, integracija, integruoti e, šitą tarnybą jau į esamą policijos ir teismų bendarbiavimo sistemą. Ir šiandien mes tikrai e, esam tokiame kontekste, kur, yra, kur reikia daug taupyti, kur yra tikrai ribojimo priemonės, kur negalima išleisti tiek, kiek norim, reikėti tikrai e, taupyti kiekvieną, kiekvieną centą bet e, jeigu mes išleisim pinigus šitos srityje, mes tikrai panaudosim e, pinigus tinkamai. Tai yra panaudosim juos policijos ir teismų bendradarbiavimui. Taip pat reikia užtikrinti glaudų ryšį tarp kompetitingų nacionalinių institucijų, tai yra tos, kurios vykdo tyrimą nacionalinių lygmenių ir taip pat e, užtikrinti valstybių narių teismų kompetencija, nes aišku, kad nebus tokio bendro teismo Europoje, bet prokurorai iš valstybių narių turės pateikti bylas į teismą, kai tas bylas, kai tyrime dalyvauja ir EPO struktūra. Taigi nėra svarbu, niekas, bet mes tikrai turim dirbti jau dabar su tais, kurie dirba šitoje srityje. Tikrai užtikrinti koordinavimą ir užtikrinti papildomumą. Tam, kad darbas vyktų veiksmingai, mes turim dirbti kartu su Europolu, su Olafu ir remtis tą patirtimi, to žiniomis ir žinoma siekti aktyvaus, aktyvios sąveikos, sinergijos ten, kur tik tai galima ir kada galima. Aš šiandien tikrai galiu pasiūsti labai stiprią žinią, nes per pastaruosius porą metų Eurojuste mes tikrai daug prisidėjom prie tų diskusijų ir mes mm, daug svarstėme, mes mums kilo klausimas, mes galvojom, labai ilgai, kaip Eurodžest galėtų prisidėti, e, kuriant EPO struktūrą. Ir mes galim pasakyti, kad ką darytume, turime daryti kartu. kartu ką jūs bedarytume, darykite su Eurodžest. Kodėl? Todėl, kad EPO, jeigu tokia struktūra bus sukurta, savai nesuprantama, bus e, remsis sustiprintų betradarbiavimu mums iki šiol pažįstamame kontekste. Ir tokiame kontekste Eurojust tikrai bus reikalingas koordinatorius, e, kai valstybės narės dalyvaus procese ar nedalyvaus, nesvarbu, koordinavimas bus reikalingas. Bet ką mes jau tikrai žinome, kad tai vadinasi, taip, nusikaltimas tai, tai yra. Finansinio interesų apsauga yra tikrai rimti nusikaltimai, sunkus nusikaltimai ir rodžias gali tikrai kovoti su visais, visokio pobūdžio nusikaltimais. Mes galime koordinuoti ir EPO, ir kompetentingų nacionalinių agentų institucijų nepastangas. Tai mes tikrai žinome sustiprintas bendradarbiavimas yra tikrai galimas ir reikia užtikrinti koordinavimą, kai yra nesusiję nusikaltimai. Na, ką gal, galim pasakyti? Eurojust turi didžiulę pridedamąją vertę, kalbant apie bendradarbiavimo ir koordinavimo, koordinavimo su trečiosiamis šalimis. Ir labai dažnai, sprendžiant mūsų bylas, mes turime išeiti už ES ribų. Taigi, aišku, reikia užtikrinti ryšį, užtikrinti bendradarbiavimą su trečiosiamis šalimis. Ir taip pat bendradarbiauti su kompetitingomis nacionalinėmis institucijomis valstybėse narėse. Aišku, kad tyrimas, podžiamasis persinkiojimas ir teismų darbas, sprendžiant įvairias bylas turi vykti valstybėse narėse. Taigi reikia aiškaus ryšio tarp šitų teisės saugos institucijų valstybėse narėse ir Eurojus, bent jau šiuo metu mes tikrai daug dėmesio skiriam tam, kad būtų užmėgsti nustatyti šie ryšiai su Eurojustu ir nacionalinėmis institucijomis. Tai yra ta nacionalinio koordinavimo sistema. Ir tai yra kiekvienos valstybės narės atveju. Reikia užtikrinti ryšį tarp tų atvejų, kurie yra sprendžiami valstybėse narys ir e, eurojus darbo. Taip pat ir užtikrinti e, tam tikros techninėmis priemonėmis, yra e, tvarkymo administravimo sistema, taip pat yra pasikeitimas informacija tarp valstybinio ir eurojust. Na, mes tikrai esam užmeskę darbinius ryšius su Europolu, Olafu ir Europos teisės saugos tinklu. Tam, tai, kaip kalbėjo profesorius Monar, su Europolu mes tikrai mus sieja daug, e, e, daug darbo bylų ir mes turim, vadinam, tų sanglaudos centrų Mes užtikriname saugų ryšį su Europolu ir, ir siena. Su Olafu taip pat mes esame užtikrinę saugų ryšį praėjusiais metais. Olafas aktyviai dalyvavo penkiose bylose ir taip pat dalyvavo penkiose teisinio koordinavimo susitikimuose. E, taip pat yra ir sekretariatas Eurojust ir mes turime kontaktinius punktus su EIJN. Taigi dabar jau yra tas, tas fizinis artumas su Europolu ir su EJN. Stengiamės išsiaiškinti, kaip e, PIF e, bylas yra analizuojamas ir kaip prie to gali prisidėti EPO yra keli atvejai, tai yra pranešimas apie įtarimus padarius tokius nusikaltimus. Toliau EPO nusprendžia pradėti arba imtis baudžiamojo tyrimo. Baudžiamas tyrimas yra vykdomas, tai EPO jam vadovauja ir EPO, kuris tada nusprendžia vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Ir toliau yra teismo etapas, kaip, kur EPO. E, užtikrina e, užtikrina nuosprendžio paskelbimą ir įgyvendinimą. Taigi kiekviena byla, kiekvienas PIF atvejis, kuris analizuojamas EPO, turi pereiti šitos etapus mano minėtus. Ir mes turim pasakyti, kad Eurojust tikrai gali vaidinti lemiamą vaidmenį kiekviename šitų etapų. Ar jis turės visus įgaliojimus, pilnu teisės narys, ar tai bus tiesiog sustiprintas bendradarbiavimas, kur mes tikrai turim labai svarbu vaidmenį, nesvarbu, ar tai bus remiamasi dabartinių darybos sprendimų dėl Eurojust. Mes turim galę, kaip aiškino profesorius Monar, pagal 85 straipsnį mes turim nepapildomus įgaliojimus, kuriuos galim suteikti Eurojust. Ir visose skirtingose etapuose mes matome, kad Eurojust tikrai gali vaidinti atitinkamą vaidmenį. Ir kad paaiškinčiau, aš norėčiau paaiškinti keletą, keletą atvejų, keletą bylų, kalbėsiu labai trumpai. Tai yra Pavyzdžiui, sakysim, yra e, Ispanijos holdiko bendrovė, e, kuri dirba įvairiose verslo statise, pavyzdžiui, nafta, dujos, žemės ūkis, e, nekilnojamas turtas, maisto gamybos įmonės ir byla yra nagrinėjama e, Ispanijoje, Belgijoje, Junktinėje karalystėje, Junktinėje karalystėje už įvairius nusikaltimus, kaip pavyzdžiui, sukčiavimas, pinigų plavimas ir dalyvavimas nusikalstamos organizacijos darbe. Pavyzdžiui, e, teisininkai peržiūrėjo visus finansinius sandorius, sakykime, su Panama, su Niderlandais ir Šveicarija, Šveicarija kad nustatytų turto priklausomybę. Ir koordinuojant su Eurojust mes išsiaiškiname, kad ta mokesčių vengimas yra atitinkamos schemos leidžia manyti, kad buvo vykdytas techninis nusikaltimas ir sukčiavimas vyksta, vyksta, e, pavyzdžiui, Ispanijoje ir Belgijoje. Ir sakykim, kad e, Ispanija ir Belgija yra e, EPO šalis. Na, ką galim padaryti? Eurojus tuo metu turėtų užtikrinti koordinavimą, rengti susitikimus ir kalbėtis su valstybėmis narėmis, jų teisės saugos institucijomis pagal PIF e, direktyvos projektą turi pranešti apie, apie šitą bylą EPO. Bet sakykime, kad e, tokiame kontekste dar reikia ir užtikrinti ryšį su, su jukne karalystė. E, manant, kad Junktinė karalystė nėra EPO e, valstybė ir tada Eurojust gali užtikrinti koordinavimą tarp dviejų EPO valstybių su e, trečiaja šalimi, kuri yra ne EPO šalis ir kaip matome iš, to, iš tokio pavyzdžio galima susigražinti turtą iš Panamos ir Šveicarijos ir Eurojust galėtų vaidinti įprastinį veidmenį, koordinatoriaus vaidmenį, bendarbiaujant su trečiosiamis šalimis, ne ES valstybėmis. Būtent e, per Eurojust koordinavimą diskusijų pagalba e, su teisės saugos institucijomis mes būtent ir išsiaiškiname, kad e, sukčiavimas yra mokesčių vengimo schema ir kad e, tai yra sukčiavimas Europos mastu. Kitais atvejais gali būti taip, kad e, yra sukčiavimas pagal tarybos direktyvos 13 straipsnį, kai valstybės narys yra įpareigotos pranešti rodžius apie atitinkamus nusikaltimus pagal, manau, kad yra pagal 13 straipsnį dėl keitimosi informacija. Pavyzdžiui, yra atitinkama bendrovė, holdingo bendrovė, pavyzdžiui, Portugalijos bendrovė taip pat yra mokesčių vengimo schemos dalis ir tai reiškia, kad tai yra sukčiavimas ES mastu, tai yra, turi būti pradėta su, dėl, byla dėl sukčiavimo. Taigi, vėlgi mes savo ruoštų informuojame, pranešame apie šitą, šitą bylą EPO. Tai yra pradinis etapas, tai yra pranešimas aš galėčiau tęsti kitą apie kitą, pavyzdžiui, pavyzdžiui, yra e, sukčiavimo atvejais, pavyzdžiui, 18 Europos Sąjungos šalių, 3 ne Europos Sąjungos šalis dalyvauja šitoje schemoje ir dėl to 7, Europos Sąjunga patiria 7,5 milijonų eurų nuostolį. Peržiūrėmis vėlgi, peržiūrėmis sandoriai su įvairiomis valstybėmis, čia Europos Europos Sąjunga ir Dubajus vaidina labai svarbu vaidmenį, kaip pavyzdžiui yra prekybos sandoriai, e, pinigų plavimas ir panašiai. Ir jeigu kyla klausimų, teisinių klausimų, ir, aišku, yra e, surinkami įrodymai dėl pinigų plovimo veiklos. Sakykime, kad tokiu atveju, pažiūrėjau, Niderlandai yra kaip viena iš E, svarbiausių šalių ir e, sakykim, kad pavyzdžiui, Niderlandai yra EPO šalis. Taigi labai svarbu yra tai, kad šiuo atveju Niderlandai, kurie jau dalyvauja tyrimė ir pačiamajam persiekėjimui, kad jai būtų teikiama pagalba ir kad nekiltų rizika, kad e, kitose valstybėse narėse nebūtų nekiltų tokių, tokių atvejų, kad būtų išvengta nebestinydin ir jurisdikcijos konfliktų. Čia vėlgi e, EPON galėtų vaidinti atitikamą veidmenį, nes, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, buvo, ten daug veiklos buvo ten perkelta, taip pat norėtų dalyvauti tyrimė ir būžimajame persekime ir Euročius pagal dabartinį, pagal dabartinį 67 straipsnį gali kreiptis Jungtinė karalystė ir reikalauti, kad e, Niderlandams būtų užtikrinta geresnė pagalba. Galima čia tęsti e, ilgas istorijas, kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, Junktinė karalystė e, dėl e, šitų pe, sukčiavimo, kovos su sukčiavimo interesų e, jeigu jie e, taptų EPO e, dalis ir jeigu norėtų, kad Eurazijas e, taip pat dalyvautų šitame procese. Ir taip pat paskutinėme etape paskutin... mes taip pat galim vaidinti atitinkamą vaidmenį, nes jeigu yra jau teismo etapas, pavyzdžiui, Italija, Danija, Jungtinė karalystė, ten vyko sukčiavimo byla ir e, įtarimiai buvo perkelti iš Danijos į, į Italiją pagal Europos arešto orderį ir e, Danijoje asmo buvo sulaikytas. Tai tikrai labai svarbu, nustatant bausmės, aiškinti, kiek laiko asmo buvo sulaikytas Danijos, Danijoje, da, kiek laiko. Čia vėlgi Euročius galėtų padėti ir užtikrinti ryšį per patį trumpiausią terminą, e, jeigu, pažiūrėjau, Danija yra ne EPO šalis, kad ji galėtų per, perduoti informaciją dėl EPO bylos Italijai galime remtis mūsų 11 metų patirtimi sprendžia įvairias problemas, tai teisinius konfliktus. Mes tikrai dalyvavom daugelį koordinavimo susitikimų, turime daug koordinavimo centrų ir svarbiausias dalykas, tai ką daryti, ką dary, darote, darykite kartu su Eurojustu, pasinaudokite su turimais resursais proporcingai ir kaip aš norėjau jūs painformuoti, tikrai efektyviai E, pasinaudokite Eružas patyrimu, žiniomis ir TIF nusikaltimo srityje. Dėkuoju uždėmesi. Thank you, Mrs. Konings. Uh, Ačiū, kolegė. Koleg... Thank you. Uh, three very interesting... Išklausime trijų labai įdomių pranešimų. Kolega Kuts. Aš buvau šokiruotas e, išgirdęs informaciją, kad daug bylų apskritai buvo neištirta. Nežinau, ką mes galėtume e, rekomenduoti, ką galime patarti, kaip galime padėti, kad nebūtų švaizdomas laikas ir ištekliai. Kolegė Ligetė. dėl bendrų tyrimo komandų. Gal galime kam nors papildomai pasakyti. Komisarė Reding kalbėjo apie tai, kad tokių tyrimų buvo, atrodo, 163. Good and expensive and slow. 33. Atrodo, kad tai yra labai nedaug atveju, kadangi tokių tarptautinio masto nusikaltimų turėtų tai būti daugiau. Ar apskritai yra manoma, kad tokios bendrimo, bendro tyrimo grupės toliau bus uh, formuojamas, ar tai yra kokia nors našta biudžetui? Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad Asia Just arba e, Šiaurės Amerikos Just nebendradarbiauja pakankamai arba Indijos e, atveju reikėtų pasakyti, kad kažkas panašaus turėtų būti taikoma ir Indijai kaip euro just. Kaž... Dėl e, jūsų e, paveikslėlių, kurie atsispindėjo jūsų skaidruolėje, aš nemačiau Šveicarijos vėliavos. Paklausiu, kodėl? Jūs kalbėjote, kad pagal 86 straipsnį galima atlikti tyrimus, atlikti baudžiamąją persekiojimą, taip pat e, prokuratūrai kreiptis į teismą. Kas konkrečiai atliks šitą darbą? Tai ko gero ne jūs, ne, ne Europolas. Ar vėl grįšime prie bendro tyrimo uh, E, grupių, vėl prie sudėtingų mechanizmų ir taip toliau. Aš manau, kad čia yra pakankamai didelė spraga. Ar jūs pritartumėte man? Dėkui, ponė Dun, o dabar Libė Batomas, e, tim žodis. The... Ačiū. Jau išeiname į finišo tiesėje šių diskusijų metu. Todėl norėčiau paklausti klausimo, kuris galėtų būti visiems skirtamas, skirtas arba galbūt būtų galima pateikti į jį apibendrintą atsakymą. Uh, of the, of the Pone Konings, jūs kalbėjote apie Eurojust galimybės apie tai, kaip galima įgyveninti 86 straipsnio nuostatas, įkist, pasinaudojant Eurojust patirtį ir galbūt taip sukuriant Europos prokuratūros pagrindus. Tačiau remiantis jūsų patirtimi, patirtimi kokios jūsų manimų problemos iškiltų dėl to, kad yra skirtumų tarp teisinių sistemų ir ar neiškiltų dėl to problemų bendradarbiauti ir veiksmingai dirbti. Bendradarbiaujant, sprendžiant baudžiamasias bylas ar Europos parlamentas iš tikrųjų turėtų tapti baudžiamosios teisės e, teisėkuros institucija. Kaip, kaip mums kartu būtų galima kovoti su tarptautiniu, tarpvalstybiniu organizuotų nusikalstamumu? Ačiū. Nikolino. Atsiprašau, kad neišklausiau pirmųjų pranešėjų pranešimų, tačiau kolegijos Konings pranešimo ma, e, su malonumu išklausiau apie Eurojust ateitį ir veiklą. Jis buvo labai akivaizdus ir konkretus. Jūs Eurojust jau sukaupėte pakankamai daug patirties ir užimate vadovaujančias pozicijas, jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Prieš pusantros valandos e, nuomonėmis pasidalino su mumis komisarė Reding. Tačiau ji nepateikė išsamios informacijos apie tolesnius žingsnius, terminus, tačiau ji sakė, kad dabar ir toliau tobulinamas pasiūlymas dėl Europos prokuratūros įsteigimo. Ir kalbėdama apie Eurojust, ji sakė, kad įgaliojimai turėtų būti kitaip paskirstyti, perskirstyti. Ir todėl norėčiau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate tą Eurojust bendradarbiavimą ateityje su valstybių narių prokuratūromis. Taigi Eurojusto patirtimi reikėtų pasinaudoti, galbūt ją reikėtų praturtinti, išplėsti. Jūs kalbėjote apie jūsų įsivaizduojamą Eurojust veiklą įsteigus prokuratūrą, tačiau kaip konkrečiai tai galėtų atrodyti? Europos prokuratūra turėtų būti remiama Eurojust, bent jau pradinėme etape ir kaip jūs vertinamėte būsimą komisijos pasiūlymą, žinoma, kuris bus dar nekarta aptarnėjimas be kitako Europos parlamente. Dėkui, dabar šodės vėlgi ponui Kulkui. Ačiū Iš tiesų, kaip aš galėčiau paaiškinti, kodėl tiek daug bylų yra neišnagrinėjama. Kai ponas Newtonas Danas paklausė. Iš tikrųjų, m, mm, sunku atsakyti e, vienu žodžiu. Yra daugybė priežasčių, kodėl tos bylos nebenagrinėjamos. Tačiau manau, kad viena iš priežasčių yra ta, kad mes e, vykdome administracinės procedūras pagal tam tikras taisyklės, kurios turi savo procesinės nuostatas. Ir valstybės narėse vykdomas taip pat ir baudžiamasis tyrimas, tai yra baudžiamasis persikėjimas. Ir kartais mes tą pačią bylą nagrinėjame dviem būdais, tai yra administracinio pavadžio tyrimas vykdomas ir baudžiamasis, e, tai yra nusikaltimo tyrimas dėl tos pačios bylos. Ir kartais, sakykime, nutraukiama viena iš šito procedūrų. Tai todėl, tai yra viena iš priežasčių, kodėl, sakykime, kai kurios bylos nebenagrinėjamos. Na, aš, kaip ir pana, pana Ligeti sakė, mes susiturime su įvairiomis sudėtingomis procesinėmis taisyklėmis valstybėse narėse. Tai būtent, sakykime, kai įrodymai renkami tarp valstybinių lygių, Tai yra viena iš tų priežasčių, kodėl kai kurios bylos neišnagrinėjamos teisme, nes trūksta įrodymų arba per sudėtinga pateikti tokius įrodymus tomis sąlygomis, kurios yra priimtinos atitinkamos valstybės teismui. Kągi mes galime rekomenduoti? Mums reikia, reikia E, užtikrinti tam tikras e, baudžiamojo persekėjimo e, funkcijas, kurios būtų pagrįstos atitinkamomis vieningomis taisyklėmis. Tai būtų didelis žingsnis į tai, kągi mes parodėme savo pranešime. Dabar dar vienas dalykas dėl Olafo ateities vaidmens, atsižvelgiant į jo bendradarbiavimą su Europos prokuratūra. Aš manau, kad labai svarbu suprasti, kad jei e, prokuratūra bus sukurta, tada Olafo vaidmuo turės būti e, persvarstytas. Jis turėtų būti iš naujo apibrėžtas. Tai ne, būtų nelogiška, jeigu a, e, tokia baudžiamojo persekėjimo ar tyrimų tarnyba egzistuotų Europos lygių, nes tai dubliuotųsi veikla. Nes a, kai, kuriais atvejais, jeigu yra atitinkamos sąlygos įvykdytos, tai turėtų būti e, e, vykdomas baudžiamosios bylos tyrimas. O e, tos baudžiamosios bylos tyrimus gali atlikti pats Olafas. Bet perdavus šias funkcijas Europos prokuratūrai, tai Olafas turėtų tiesiog būti kaip priemonė vykdant tokius tyrimus. E, mes turėtume būti įtraukti į naują e, prokuratūrą e, su savo resursais, su savo pajėgumais. Ir turėtų būti šitą procesas, tyrimo procesas koordinuojamas daug greičiau negu dabar vyksta. Tai toks atsakymas būtų. Ačiū, pane Kulė, pane Ligėti. Ačiū už klausimą dėl tų jungtinių tyrimo grupių, aš turiu e, pripažinti, kad ne, ne, nepažiūrėjau iš tikrųjų statistiką. E, iš tikrųjų, manau, kad e, tai yra tikslus skaičius, tai 33 atvejai, kai buvo sukurtos tokios jungtinės tyrimo grupės. Da. Aš manau, kad dėl įvairių priežasčių tiek mažai yra tokių grupių, yra labai sudėtinga jas sukurti. E, Tai mes turime tam tikras Europos teisės nuostatas, kaip sukurti tokias grupės. Tačiau jeigu praktikoje reikia sukurti tokią grupę, reikia tam tikro sutikimo dalyvaujančių valstybių narių, tai apie, reikia apibriežti šios grupės funkcijas ir taip toliau. Taigi dabartinės teisės nuostatos mums e, sako, kad jeigu jungtinės tyrimo grupės perina iš vienos valstybės, valstybės grupės e, narės į kitą, tai joms taikomos skirtingos teisės nuostatos. Tai yra sudėtingas procesas. Na, čia ir vadovauti toj e, grupiai yra pakankamai sudėtinga, nes viena valstybė narė negali, pavyzdžiui, dalyvauti vadovaujant tai grupiai, nes kartais tai to neleidžia, sakykime, atitinkama jos patirties toka arba atitinkamos teisinės nuostatos. Na, žinoma, yra ir tam tikrų sėkmingų pavyzdžių ir ponia Koniks tikriausiai gali papasakoti daugiau apie tokias grupės, nes e, Eurojustas kaip tik tai dalyvauja, kuriant tokias jungtinės tyrimo grupės. Vienas esminis dalykas, kurį jau minėjo ponas Kūlis, tai yra, kad netgi uh, sukūrus tokią grupę, labai svarbu yra surinkti tokius įrodymus, kurie būtų priimtini teismui. Ir labai sunku užtikrinti tokių įrodymų rinkimą arba priimtinumą, jeigu jūs keičiate atitinkamas nuostatas atskirose valstybėse narėse, tai yra, kai jos e, keičiasi vykdant tyrimą skirtingose valstybėse. Mums reikia e, iš tikrųjų vieningų įgaliojimų Europos e, prokuratūrai. Ir Žinoma, prokuratūra galėtų naudotis nacionalinės teisės nuostatomis atskiriuose valstybėse, nes tai būtų priimtiniau politiškai valstybėms narėms ir galbūt pragmatiškiau tai būtų atsižvelgiant į tai, kad kai, sakykime, prokuratūra naudoja, naudojasi skirtingais įgaliojimais negu kitos tyrimų institucijos, pavyzdžiui, Europos lygių ar valstybėse narėse. Na, taip, tais įgaliojimas naudojamas paprastai vykdant e, tyrimą valstybė narė. Taigi mes e, nacionalinės įgaliojimas mes galėtume e, naudotis siekindami, siekindami sustiprinti Europos prokuratūros įgaliojimus. Na, bet vis dėlto, jeigu mes per daug įsibrastysime, tai bus grėsmė prokuratūros veiklai. Dėkui, ponė Liučetė. Turim dar keletą minučių ir mm, žodis tokį ponį Koniks. Thank you, Madam Chair. I think I have roughly three. Atrodo, kad man liko trys minutės atsakyti šešis klausimus. Aš atsakysiu labai trumpai. Iš tikrųjų yra bendradarbiavimo susitarimas su Šveicarija praėjusiais metais, jisai įsigaliojo, tos vėliavos yra e, nurodytos tik tai todėl, kad tai yra tik tai tos vietos, su kuriomis mes konkrečiai bendradarbiavome. Tačiau mes turime ir e, ryšių pareigūnų e, santykius su Šveicarija, bet to Junktinėmis Amerikos valstybėmis, Norvegija ir Kroatija. O Šveicarija naudojasi Eurojus paslaugomis pakankamai aktyviai ir mes bendradarbiaujame ryšių pareigūnų kontekste su Šveicarija ir pasikeitėme pareigūnais ir tai yra didelė nauda. Dėl EPO vykdytinų baudžiamo persikimo tyrimų valstybėje narėje ir dėl jų, e, dėl medžiagos pateikimo teismui. Mes išklausėme įvairiausių nuomonių, o komisija mano, kad reikėtų kurti pakankamai nestiprią tarnybą, o valstybės narės turėtų stebėti, kaip yra konkrečiai vykdomas tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas ir kaip teisiami e, nusikalteliai. Tai reikštų, kad reikėtų sustiprinti informacinius rautus tarp EPPO ir valstybių narių. Toks informacijos e, pasikeitimas jau vyksta tarp valstybių narių ir Eurojust jau dabar. E, per Eurojust nacionalinės koordinavimo sistemas ir žinoma, Eurojust turi atitinkamas, atitinkamus padalinius ir manyčiau, kad taip galėtų informacija keičiamasi ir toliau galbūt kai ką patikslinant, užtikrinant tą e, saug, saugius e, informacijos mainus tokia sistema galėtų būti sustiprinta, tačiau reikia, kad EPO suformuotų atitinkamus e, informacijų paketus, atitinkamus srautus. Labai svarbu, kad e, tyrimas, baudžiamasis persekiojimas būtų vykdomas valstybėse narėse ir kad jos imtųsi e, griežtos atsakomybės. Lopes Aguilar klausimas. Euro just vadovaujasi 30 skirtingų teisingumo sistemų ir dirba su 23, 23 uh, uh, kalbomis ir todėl mums vis dėlto dar pavyksta e, priimti tinkamus sprendimus. Komisija ėmėsi iniciatyvos pateikti e, direktyvos projektą dėl baudžiamojo persekiojimo Ir žinoma, labai svarbu turėti labai tikslę statistiką, kadangi jos pasaruoju metu pasigendame, kadangi kol kas neturime tikslių o, o, apibrieščių. Be to reikalingos labai konkrečios procedūrinės taisyklės. Tokių nuostatų reikia turėti bent jau minimalų skaičių. grįžtant prie sustiprinto bendradarbiavimo. Čia situacija dar sudėtingesnė būtų, jeigu reikėtų vadovautis e, abipusio teisinio bendradarbiavimo principų, o su kitomis valstybėmis būtų uh, bendradarbiaujame vadovaujantis visiškai kitomis taisyklėmis. Žinoma, labai sunku būtų stebėti tokį bendradarbiavimą, jį valdyti, tačiau, žinoma, įmanoma. O Europolo atstovas jau kalbėjo apie e, Olaf e, vaidmenį ir tai yra techninės e, administracinės pagalbos e, E, darinys, o Europolas yra Europos policijų bendradarbiavimo struktūra, ypač e, atliekanti puikų vertinamąjį analitinį darbą. Ateityje reikės visas tas pastangas apibendrinti, suvienyti. Yra įvairiausių modelių pasiūlyta, mes juos kol kas nesigilinsime, koks modelis bebūtų pasirinktas Eurojust vis tiek įgaus tam tikras funkcijas ir pereits nuo 85 straipsnio įgaliojimų prie 86 straipsnio įgaliojimų. 86 straipsnėje yra numatytos atskiros funkcijos atskiri įgaliojimai ir Eurojust žinoma pateiks savo patirtį, e, dalinsi savo E, ekspertais ir, žinoma, bendradarbiauju su OLAF ir Europolu. Žinoma, kai situacija pribreks, bus apsispręsta. Norėčiau padėkoti visiems dalyviams, visiems pasisakiusiems. E, jūs turėsit visą e, informaciją, visus pranešimus gausite. Dėkui, gerą vakarą.